Monsieur Knotek. Bien. Je vous remercie de prendre place. Norėčiau pakviesti visus susėsti. Ponios ir ponai, frakcijų atstovai, norėčiau pasveikinti visus atvykusius į regioninės plėtros komiteto posėdį. Spalio 21 dienos ir lapkričio 4-5 dienų protok posėdžių protokolai yra jau paskelbti internetu. Ir jeigu nebus jokių prieštaravimų, laikysime tuos posėdžių protokolus patvirtintais. Toliau reiktų patvirtinti ir darbo atverkės projektą Norėčiau Jums pasakyti, kad vakar buvo antroji diena, kuomet už regionę politiką atsakingas komisijos narys, komisijos narė Eliza Ferrera ėjo savo pareigas, tai yra komisijos narė, kuria, kurios klausimus mes surengėme savo komitete ir mes patvirtinome jos kandidatūrą. Ir mes sutarėme, kad gan greitai ji vėl atvyks į mūsų komitetą, laikantis atitinkamos tradicijos, būtent labai greitai ir paskelbsiu datą, kuomet mūsų, už mūsų politiką atsakinga komisijos narė galės atvykti į, frak, į mūsų komiteto posėdį. Taip pat norėčiau pasakyti, kad Europos komisija dabar derasi dėl teisingo perėjimo fondo ir mūsų regionės plėtros komitetas taip pat yra pasirengęs kuo galima greičiau įsitraukti į tą darbą, kad būtų kuo greičiau patvirtintas šis svarbus reglamentas. Ir taip pat dar norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad mūsų parlamentas posėdžiaus neįlinėme plenarinėme posėdėje dėl naujojo žaliojo kurso. Tas <clears throat> posėdis yra labai aktuolus, aišku, regionės plėtros komitetui ir tikiuosi, kad daug mūsų komiteto narių turės teisę pasisakyti plenarnėme posėdėje, būtent e, kalbėti daugiau apie sanglaudos politikos aspektus ir tikrai būtų labai naudinga mums tokia galimybė. Taip pat dabar norėčiau pasiūlyti pereiti prie ketvirtojo darbo atvarkės klausimo. Regi komiteto prašymų B. Politikos departamentas užsakė studiją apie sanglaudos politiką Europos parlamento vaidmenį nuo Lisabono sutarties patvirtinimo. Šioje studijoje yra vertinamas Europos parlamento vaidmuo sanglaudos politikoje po Lisabono sutarties įsigaliojimo. Bendro sprendimo prieimimo procedūra, kuri buvo suteikta parlamentui ir tarybai oficialiai, kai buvo patvirtinta struktūrinių fondų ir investicijų reglamentas. Taip pat šioje studijoje yra analizuojami ir neformalūs procesai, parengiamasis teisėkūros darbas, tarp institucinis bendradarbiavimas mus, mums jis yra ypatingai aktuolus, nes dabar, kaip žinia, mes esame įsitraukę į įvairius trilogus, kurie dabar vyksta Interreg, FIDER, CPR, Sanglaudos fondų trilogo posėdis. Ir visuomet ten, aišku, svarstomi klausimai ir laikomas yra bendro sprendimo prieimimo procedūros, yra taikomas metodas pagal taip žinoma dėrybinę dėžutę. Ir mes būtent ketiname persidėrėti dėl tų nuostatų. Taip pat studijoje yra svarstomi ir kiti klausimai susiję su parlamento kontrolės vaidmeniu įgyvendinant sanglaudos politiką. Studija buvo paskelbta mūsų komiteto nariams 18, 19 metų Liepos mėnesį ir šiandien, kaip tikis, ji bus ir pristatyta. Ta padarys ponas Haris Martinos ir Sarafan Bizos Vidal. Tam klausimui skirta 45-50 minučių ir norėčiau paprašyti mūsų prelegentų kalbėti nelgiau nei 10 ar 15 minučių iš viso, o po to jau žodį suteiksiu parlamentarams, kad jie išsakytų savo pastabas, užduotų klausimus. Taigi, prašau, žodis dabar jums pristatyti studiją. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes pristatysime pagrindinius šios studijos aspektus ir kaip jūs e, teigėte, studija buvo parengta Liepos pradžioje. Ir būtent dar e, tuo metu dirbo ankstesnės kadencijos parlamentas, kuomet mes rengėme tą studiją. Ir aš labai trumpai pristatysiu šią studiją, papasakosiu apie parlamento vaidmenį per sudėtingiausius, intensyviausius teisėkuros laikotarpius, kai Tai taip pat 14-20 metų teisėkuros procesą pristatysiu, kuris vis dar vyksta, kuris dar nesibaigęs ir dar kalbėsiu apie tą nuolatinį besitęsiantį parlamento vaidmenį būtent per šį pikinį laikotarpį. Po to trumpai pristatysiu rekomendacijas, išvadas ir šiek tiek gal minčių pamastymui studijos pabaigoje būtent kalbame apie dabartinius iššūkius, su kuriais susiduria parlamentas sanglaus politikos rytyje. Kaip jūs ir sakėte, studijoje buvo aptariami ir formalūs, ir neformalūs procesai. Mes bandėme kritiškai įvertinti ir panalizuoti, uh, kaip tie procesai ir kokių politinių padarinių jie atneša ir tai, kaip tai padeda ar apsunkina siekti rezultatų. Teisėkuros pakete 14-20 metais. Tai būtent jūsų veiklos laikotarpiu iki 13 metų pabaigos. Nors tai ir buvo pirmasis teisėkuros paketas, už kurį pagal bendro sprendimo procedūrą buvo atsakingas ir parlamentas, bet jau tuo met iš esmės parlamentas prisidėjo prie to darbo, nes parlamento vaidmuo buvo labai svarbus dėgiant svarbius sanglos politikos aspektus, tokius kaip strateginis požiūris, programavimas, e, partnerystės principas, teminės koncentracijos, bendra, strate, bendra strateginė sistema, taip pat integruotas teritorinis požiūris ir jo įvairūs komponentai, bei parama perinamojo laikotarpio regionams, inovacijos ir pažangios specializacijos. Tačiau buvo sričių, kur parlamentas bandė daryti įtaką rezultatams ir tos pastangos buvo mažiau sėkmingos. Tai būtų makroekonominės sąlygos, veiklos sistema, veiklos rodiklių sistema ir keli finansiniai klausimai. Taigi, bendrai paėmus, parlamentas pavyko per trumpą, parlamentui pavyko per trumpą laikotarpį po Lisabono sutarties perimti visapusišką teisėkuros institucijos vaidmenį ir tai buvo labai intensyvus laikotarpis, vyko daug dėrybų, beprecedentinių dėrybų sanglaudos politikos rytyje ir buvo pasiekta labai reikšmingų rezultatų. Ypač labai svarbus buvo parlamento vaidmuo įtvirtinant ir sustiprinant bendrus sanglaudos politikos bruožus – kaip išsamios daugia šakės politikos bruožus, kadangi buvo naudojama investicijų politika visiems regionams. Tai buvo laikotarpis, kuomet buvo gan artimai suderintos komisijos ir parlamento dėrybinės pozicijos. Ir mūsų ataskaitoje taip pat, taip pat pažymima, kad vidinis koordinavimas parlamente irgi buvo labai efektyvus ypač turint omenyje tuometinę darbo grupę ir kitas pastangas, dėl kurių buvo galima pasiekti bendrų rezultatų. Po to vyko kitas toks nuolatinio to parlamento vaidmens laikotarpis ir lyginant su tokiu iš tiesų labai intensyviu dėrybų laikotarpiu įžengėme į kitą laikotarpį, kuomet teisėkros veikla buvo labai pavienė tokia nenuosekli ir tai laikotarpis iki 13, nuo 13 iki 17 metų ir tai atspindi iš dalies daugia šališką sąjungos politikos aspektą. Ir per tą laikotarpį Įvyko viso, įvairios teisėkuros procedūros ir buvo koreguojami jau galiojantis reglamentai. Tačiau dalis to darbo buvo ypatingai reikšminga, nes, pavyzdžiui, buvo patvirtintas omnibuso reglamentas, kuris iš esmės leido pasiekti supaprastinimu. Taip pat jūsų komitetas irgi laikėsi labai aiškios pozicijos dėl komisijos pasiūlymo dėl struktūrinių paramos struktūrinėms reformoms ir atitinkamų priemonių. Buvo kai kas pakoreguota, buvo iškart atmestos kai kurios siūlomos priemonės. Ir palyginimui šis laikotarpis buvo toks, kad iš tiesų vaidmuo nebuvo labai aktyvus, kalbant apie įgyvendinimo ir priežiūros gyvendinimo ir um, priežiūros aktų vertinimą. Mažiau tokių aktų tiesiog buvo pasiūlyta ir komisijos, ir tokie aktai būdavo e, patvirtinami gan greitai, be jokių pakeitimų ar diskusijų. Tai atspindėjo ir anksčiau komiteto laikomosios, e, e, komiteto pozicijos, pozicija, kad pagrindinės nuostatos turėtų būti tvirtinamos pagrindinėme teisės akte, kad, nebūtų, kad nereiktų jų koreguoti vėliau deleguotais ar įgyvendinimo aktais. Tikriausiai pati svarbiausia veikla per šį laikotarpį buvo savo iniciatyva parengtas pranešimas, kur buvo labai daug paliesta svarbių temų sanglaudos politikoje ir buvo išsakytas labai aiškus balsas, aišk, aiški parlamento ir regi komiteto nuomonė sanglos politikos klausimais ir iš dalies tai buvo reakcija į komisijos įgyvendinimo ataskaitas arba kitokias komisijos ataskaitas ir tokiu būdu regi komitetas turėjo galimybę suvaidinti svarbu vaidmenį politinėje sanglos politikos kontrolėje. Kai kurie Kiti pranešimai buvo parengi, parengti irgi savo iniciatyvą ir tai buvo pirminiai žingsniai plėtojant poziciją vėlesniam laikotarpiu teisėkros paketui nuo 21 iki 27 metų. Šis paketas buvo pradėtas renkti ir ten buvo irgi 17 metais patvirtintas labai svarbus savo iniciatyva pranešimas sanglos politika po 20 metų, pagrindiniai jos elementai ir tas parengiamasis darbas leido labai ambicingus parengti įgaliojimus ir čia dar norėčiau pridurti, kad labai didžiulę, didžiulį indėlį įnešė ir jūsų komitetas ir taip pat gavome daug naudingų patarimų iš regionų komiteto, iš miestų, regionų asociacijų. Ir kai parlamentas vėl perėmė pagrindinį teisėkuros institucijos vaidmenį, kai buvo skatinama gerai finansuojama sanglos politika ir buvo laikomasi tokios pozicijos, kuri buvo atitiko įgaliojimus ir visiškai skiriasi nuo tarybos ir komisijos pozicijų, pavyzdžiui, dėl partnerystės principo ir dėl kaimo plėtros fondo vaidmens ir vietos bendrų nuostatų reglamente. Tačiau, kaip jūs jau supratote, vis dar yra nemažai iššūkių, su kuriais susiduria parlamentas likusiuose šios, šio teisėkros paketo etapuose, daugiausia susijusiuose su daugiametė finansinė programa ir dėl jos vykstančiomis dėrybomis, nes tai jau yra atskira. Atskiras elementas nesusijęs su bendro sprendimo prieimimo procedūra ir taip pat spaudžia laikas, uh, kad būtų greičiau pasiektas susitarimas triloguose ir dėrybose, kad būtų išvengta nereikiam, nereikalingo vilkinimo, kad greičiau prasidėtų, pradė, būtų pradėtos įgyvendinti programos. Taigi, kokios yra pagrindinės išvados? Mes e, matėme, kad parlamentas vaidino vis aktyvesnį vaidmenį nuo Lisabono sutarties įsigaliojimo, naudojasi tais įgaliojimais, kurie yra numatyti sutartyje, ginant ir taip pat pasisakant už atitinkamas politikos pozicijas, politinės pozicijas ir visa tai vyko tokiame kontekste, kai tą vaidmenį ribojo du svarbus veiksniai. Pirmiausia, tai išoriniai pokyčiai, kurie iš tiesų pakeitė sanglaudos politikos vietą bendroje ES politikos ryčių sąrangoje ir tarp institucinėme tinkle, nes buvo daug politikos iniciatyvų ankstesnės kadencijos komisijoje, kur buvo siūlomos investicinės priemonės, struktūrinės reformos, ekonominis koordinavimas, tokie klausimai, kurie persidengia ir kartais netgi matome tam, tikrus, tam tikrų prieštaravimų sanglaudos politikoje. Ir taip pat yra ir, buvo ir vidiniai faktoriai susiję su pajėgumais ir taip pat tarp žinybinių bendradarbiavimų ir koordinavimų. Taigi, prieš suteikdamas, perduodamas žodį kolegai Sarafinui, kuris pristatys rekomendacijas, aš dar norėčiau pasakyti, kad parlamentas galėtų potencialiai suvaidinti didesnį vaidmenį, o ne vien tik tai ginti sanglaudos politiką, e, tapdamas tokia institucija, kuris galėtų proaktyviai kurti politikos iniciatyvas sanglaudos politikoje remiantis tam tikrą darbo atvarkę, tai padidinant vidinius pajėgumus ir koordinavimą. Čia aišku reikalinga mobilizuoti ir efektyviau vadovauti tai plačiai politikos bendruomeniai šalia tų veikėjų, kurie e, patys aktyviausi sanglaudos politikoje. Taigi bendrai paėmus likščioliai parlamentas įtvirtino savo poziciją kaip ES institucija, kuri geriausiai gali išreikšti ekonominės, socialinės, teritorinės anglodos poreikius ir prioritetus. Uh, thank you, Harris. Um, and just uh, very quickly a couple of uh, additional. Trumpai norėčiau suformuoluoti keletą rekomendacijų, galvojant apie ateitį. Parlamento gebėjimai, žinoma, ir galimybės įsiterpti tos procesus yra nustatyti e, sutartyse, tačiau yra įvairiausių galimybių dirbti intensyviau negu praėjusią kadenciją. Tiesiog komitete jo pastangėmis galima skleisti informaciją į kitas frakcijas, bendradarbiauti su kitais komitetais. Toks bendradarbiavimas jau egzistuoja kalbant apie vykstančias dėrybas, reikėtų pasakyti, kad parlamentas visada stengiasi suformuoluoti savo bendrą poziciją ir bendras vardiklis e, buvo mm, surastas Novokov ir kitų kolegų pastangomis. Labai svarbu visiems komitetams susitarti dėl integruoto požiūrio. Bet e, tas bendradarbiavimas yra reikalingas ne tik tai parlamente, bet e, reikia sutelkti visą akademinio pasaulio, e, visas ekspertinės žinias ir visų suinteresuotų šalių, kurios turi žinių sąjungos politikos srityje. svarbiau dirbti dar aktyviau ir užduoti tinkamą toną, o ne tik tai reaguoti į komisijos siūlomą e, teisėkuros darbo tvarkį. Parlamentas parodė lyderystę, kai buvo rengiami pranešimai savo iniciatyva, kai buvo e, rengiamos e, politinės veiksmų gairės Labai svarbu ne tik tai turėti daugiau duomenų, analitinių gebėjimų, bet labai svarbu remtis komisijos ir Eurostato duomenimis, kurie egzistuoja ir tai, nagrinėjant juos geriau parlamentui pasirenkti trilogams. nors bendradarbiavimas su komisija vyko, dabar atsiranda naujos galimybės mm, užmėgsti labiau struktūriškesnį dialogą su taryba. Dabartiniai parlamento ryšiai su komisija yra E, pagrindas, e, kuris leis su, užimti dėrybose tvirtesnės pozicijas. Tačiau svarbiausia turėti ne tik tai daugiau įrodymų ir galimybių bendradarbiaujant su komisija, viskas gali remtis tais pasiekimais, kurie iki šiol, iki šiol, šiol buvo pasiekti, tačiau kita vertus komitetas pats gali atlikti savo uh, tyrimą, rinkti informaciją ir ta tyrimo veikla turėtų būti skatinama ir plečiama. Kai kalbame apie uh, konferencija dėl Europos ateities, tai parlamentas, ne tik tai valstybė, parlamentas Bruselėje, bet ir nacionalinėse valstybėse turėtų teikti veiksmingesnę paramą parlamento biurams. Parlamento vaidmuo priklauso nuo susidariusių situacijų ir aplinkybių. Dabar naujoji komisija yra jau patvirtinta, jinai rengia įvairiausius pasiūlymus ir todėl mes turėtume labiau įsitraukti į e, vystimosi tikslų įgyvendinimą taip pat reikėtų pagalvoti, kaip tas perėjimo laikotarpio fondas apskritai paveiks sąnglodos politiką. Ir čia šioje srityje, šiose diskusijoje parlamento vaidmo bus esminis. Kitas dalykas, kaip siekti įvairialypių prioritetų, kurie yra suformuluoti parlamento pozicijoje. Parlamentas turi siekti, kad sanglodos politika būtų remiami prioritetai, o ne tik tai tie prioritetai, kuriuos suformulavo ir pristatė von der Leyen komisija. Dėkoju, mes dabar pradėsime diskusijas. Korina Kretu. Ačiū, ponė pirmininkė, kolegos. Pirmiausia, norėčiau padėkoti autoriams už šį tyrimą, už visą jūsų atliktą darbą. Noriu pabrėžti, kad nuo Lisabono sutarties sudarimo Europos parlamentas užima labai svarbu vaidmenį kaip bendras teisėkuros leidėjas. Labai daug prisidėjo prie 2013-2020 teisėkuros paketo. Taip pat e, tam laikotarpiai buvo skirta 650 milijonų eurų. Buvo įtraukti visi regionai į strateginius tikslus. O kaip komisarė Junkerio komandoje aš mačiau, kaip Europos parlamentas atliko tą svarbų vaidmenį, rengdamas be kita ko ir pranešimus. parlamentas kovojo už tinkamai pagristą sanglaudos politiką ir aišku, kad tai yra labai aktualu 300 Europos regionų. Aš manau, kad visi šie veiksmai leido parlamentui padėti pagerinti piliečių gyvenimą. Nors kai kuriems regionams reikėjo padėti tokiuose sritise kaip vandens tvarkymas, transportas, kitiems labiau reikėjo paramos tyrimų, inovacijų srityje. Kaip kad jau sakė pirmininkas ir kaip buvo pabrėžta studijoje, daugiametės finansinės programos tvirtinimas yra būtinas tam, kad nebūtų sukelta rizika 150 tūkstančių tų europinių projektų, neskaičiuojant naujų dar pasirodysinčių projektų. Aš tikiuosi, kad taryba ir parlamentas puikiai bendradarbiaus. Taip pat labai vertinu jūsų rekomendaciją, kad reikėtų geresnių ryšių su parlamentu. Aš manau, kad visa tai priklauso nuo abiejų pusių. Mes žinome, kad tango šokama dviesi. Dėkoju. Ačiū. Andrai Tuktek. Ačiū pirmininkė. Labai dėkoju kolegoms iš EPRS už tokį išsamų tyrimą. Tikrai labai įdomu buvo perskaityti šią studiją ir sužinoti, kaip Europos parlamento vaidmuo keitėsi, bei kaip tai leido Europos parlamentui įtvirtinti savo rolę sanklaudos politikos rytyje. Reikia pabrėžti ir tai, kad mes matome testinumą. Reikia, kad nauja nariai, tokie kaip ir aš pats, pratestų darbą. Matau, kad yra įvairių priemonių, kurios dabar yra naudojamos ir kurios buvo priimtos pagal Europos parlamento iniciatyvą. Aš tuo labai džiaugiuosi ir esu dėkingas. Dabar norėčiau užduoti tokį klausimą tas ryšys tarp rekomendacijų ir išvado. Jūs išvadose kalbate apie tai, kad Europos parlamentas galėtų atlikti didesnį vaidmenį ir aiškiau apibrėžti darbo atvarkę. Jei teisingai suprantu, tai yra susijęs su trečiaja rekomendacija. Ten kalbama apie tai, kad reikia žiūrėti į ateitį ir užtikrinti proaktyvius ciklus. Dėkoju. Labai ačiū antrai. Konstans Krell. Ačiū pirmininkė. Dėkoju už šitą tyrimą ir įdomias rekomendacijas. Kai kurios iš tikrųjų yra naudingos, tačiau dėl kitų kyla abejonių. Niekas negali skūstis, kad mes turime nepakankamai kontaktų. Kam reikalingas koordinacinis komitetas, jeigu yra frakcijos, horizontalaus darbo grupės, kurios apjungia įvairių komitetų kolegus, mes pažįstame kolegas ir man tarsi susidaro įspūdis, kad mes viena ranka tiesiog siekiame uh, mažinti administravimo biurokratinę naštą, tačiau kita ranka mes kuriame įvairiausius koordinacinius komitetus ir mums nelieka darbo tikrai parlamentiniai veiklai. Galbūt aš ne viską supratau, bet paaiškinkite man, kokia nauda iš to koordinacinio komiteto. Merci, Constance. Ačiū. Atrodo, kad niekas daugiau žodžio neprašo, tai noriu Jums padėkoti už Jūsų studiją bei rekomendacijas. Jūs įvardijote pagrindinės problemas. Nuo pat Lisabono sutarties sudarimo mes pamažu užtikrinome atitinkamą bendro sprendimo prieimimo procedūrą. Tiek regionų komitetas, tiek apskritai Europos parlamentas sugebėjo prisimti šią naują atsakomybę, pagal kurią mes tapome bendrų teisėkros leidėjų. Visgi šios jurisprudencijos kūrimas tęsiasi toliau. Net ir šiuo metu jis vis dar vyksta įvairiose trišaliuose dialoguose, kurie yra pradėti. Ir daug kas priklauso nuo to, kaip mes laikomės bendros sprendimo prieimimo procedūros. Čia Karina Kretų labai teisingai nurodė, kad tas ryšys su ES taryba yra labai aktualus. Mes turime vadovautis lygybės principu. Esame demokratiniai ES atstovai ir būtent e, vadovaudomėsi šią funkciją mes bendradarbiavame su taryba. Politinės diskusijos, kurios vyksta su taryba, visos tarp institucinės dėrybos, tęsis jos nuolat vyksta. Nuolat vyksta bendradarbiavimas tarp pranešėjų, bendro pranešėjų. Ir aišku, kuo sudėtingesnė situacija, tuo intensyvesni tie ryšiai tarp institucijų. Jūs labai išsamei pristatėte mūsų komiteto vaidmenį, turint omenyje visus teisės aktus, kurie buvo priimti sanglaudos politikos rytyje. Be to, jūs, aš manau, pamiršote kai ką paminėti. Karina Kretų, manau, prisimins, kad mes priemėme ypatingas priemonės Graikijai ir tą padarėme labai greitai, tada, kai to labai reikėjo. Taip sugebėjome užtikrinti bendrą finansavimą tai tuomet buvo visiškai būtina. Tad mes sugebėjome sureaguoti laiku. Tikra tiesa, kad dažnai politinė darbo turkė priklauso nuo komisijos ar nuo tarybos, bet čia šioje srityje mes dar turime daryti pažangą, kad galėtume padidinti e, savo pajėgumus ir kad e, patys galėtume apibrėžti savo politinę darbo atvarkę. Šią atsakomybę turi prisimti ne tik regionų komitetas, bet ir visas parlamentas, kadangi šiandieną mes dažniau reaguojame į politinę darbo atvarkę, kurią apsprendžia kiti. Aišku, reikia nepamiršti tų glaudžių ryšių. Komisarė, komisijos pirmininkė von der Leyen parlamente labai aiškiai nurodė savo norą reaguoti į Europos parlamento iniciatyvas. Mes, aišku, pasižiūrėsime, kaip viskas klostysis. Visgi, tai kokį signalą dabar gauname iš ponios von der Leyen, nurodo, kad e, tikrai yra tęsiamos tos iniciatyvos, kurios buvo priimtos įvairiuose Europos parlamento komitetuose ir ypač regionų komitete. Aš pats prieš kelias dienas susitikau e, tuos, kurie dirba makro regioninės strategijos rytyje ir jie yra būtent iš Europos parlamento. Gal nedaug kas tai žino, bet e, ta iniciatyva kilo būtent iš Europos parlamento. E, Dižos tuo metu pasiūlė šią iniciatyvą ir galiausiai būtent tas pranešimas leido pakeisti pačią sutartį. Per praėjusią kadenciją taip pat buvo priimtos įvairios iniciatyvos ir Aš manau, kad nemažai jų tapo teisės aktų pasiūlymais iš komisijos pusės. Galiausiai kalbant apie tą nulatinį komitetą. Jūs klausite, kokia yra būtinybė to derinimo savo politikos. Aš manau, kad Šią atsakomybę turi prisimti visi komitetai. Visi parlamento komitetai privalo vykdyti sanglautos e, politiką ir įgyvendinti jos tikslus, nes visa tai yra numatyta sutartyje. Mes turime veikti taip, kad tikslai e, būtų įtraukti į visas rytis. Aišku, mes dažnai bendradarbiavame ir neformaliai, bet gal reikėtų ieškoti priemonių sustiprinti tiems ryšiams. Kalbant apie Kalbant apie finansinius aspektus, tai mes bendradarbiavame su biudžeto komitetu Kalbame apie daugiametę finansinę programą taip pat ir čia tikrai daug diskusijų vyksta ir jos yra labai įdomios. Dėl to nuolatinio komiteto sanklaudos rytyje, tai iš esmės yra mūsų regioninio vystimosi komitetas, jis yra atviras ir gali bendradarbiauti su vietos, su regionų veikėjais bei užtikrinti ekspertų bendradarbiavimą. Buvo užduota klausimų, tad dabar jums vėl suteiksiu žodį. Dėkuoju. Kai kurie jūsų paminėti aspektai yra susiję. Žinoma, atsakysiu į visus jūsų klausimus visomis temomis ir kolega Serafinas taip pat papildys mane. Iš tikrųjų mes turime vaidinti aktyvų vaidmenį, tačiau pastaraisiais metais mūsų parlamento pozicijos visada buvo kažkaip tai apibūdamos kaip gynybinėmis arba atsakomojo pobūdžio ypač tais atvejais, kai buvo kalbama apie sanglodos politiką. Mes visada sakėme, kad reikia pereiti nuo gynybos prie aktyvių veiksmų. Tai reiškia, kad reikia atlikti tyrimus, ieškoti, diskutuoti ir integruoti tą pagalbą, kuri yra įmanoma pagal Lisabonos sutarties nuostatas. Ir tai turėtų būti paversta į tai, ko iki šiol nebuvo. Šiuo metu galėčiau karikatūriškai pasakyti, kad buvo pateikta šimtai įvairiausių pasiūlymų iš regionų, vietos, miestų asociacijų į sistemą kaip į, laiškų, į pašto dėžutę. Konsultacijų metu tiesiog buvo siekta vadovautis lankstų modeliu ir tiesiog surinkdavome šitos pasiūlymus, jos tapdavo visiškai atskiromis iniciatyvomis ir nevyko apibendrinamojo darbo ir komisija turi skirti labai daug laiko parlamentui, paruošti parlamentą prieš rengiantis pateikti kokį nors teisės aktą. Todėl čia ko gero svarbu yra išgirsti jau apibendrintą žinę. Ir todėl mes galvojame kaž, apie kažką panašaus, į koordinacinį komitetą arba komisiją. Ir dabar ir ankstesnėje kadencijoje daug buvo daroma atskiruose sektoriuose ir todėl buvo mm, kažkaip tai nepakankamai suformuluojami prioritetai, o sanglodos politika apima įvairių parlamento komitetų veiklą ir taip viskas išsiskaido. Taigi reikėtų pasinaudoti mūsų stipriosiomis pusėmis, siekti ištranšliuoti nuoseklesnę žinę tarybui, įprastiniais e, dialogo kanalais, nuo darybų metu tai daroma ir tą patį reikėtų daryti bendraujant su komisija tais pačiais kanalais, o komisija bendradarbiauja tais pačiais kanalais su taryba ir parlamentu. O parlamentas tiesioginio ryšio informacinio ryšio su taryba neturi. Todėl toks mm, komisijos arba komiteto sudarimas galėtų leisti tikslingiau suformuluoti mūsų siunčiamą žinę. Pastaraisiais metais komisijos priimti sprendimai susiję su sangudos politika dažnai negalėjo būti aptariami, kadangi nebuvo tinkamos struktūros išsamei apie tos pasiūlymus kalbėti. Viskas buvo suskaidyta. Norėčiau papildyti trumpai. Žinoma, pirmiausia, norėčiau padėkoti už labai išsame studiją, jos pristatymą. Dėl naujos struktūros. Čia mes nesiūlome kokių naujų tarnybų. Tiesiog mes kalbame apie sistemingesnį darbo metodą, kai parlamentas gauna apibendrintą informaciją, susisiekia su ekspertais, suinteresuotomis šalimis, organizacijomis. Tai padėtų suformuluoti nuoseklę ir griežtą poziciją. Nebūtinai reikia kurti kokias nors naujas struktūras, kadangi, kaip buvo minėta, jos egzistuoja, tai daugiau būtų siekia susteminti mūsų ir taip atliekamą darbą. Kodėl reikalingas labiau struktūrizuotas požiūris? Pavyzdžiui, kai yra aptarinėjami deleguoti teisės aktai, jų problema kartais deleguotų teisės aktų svarstymai nėra tokie e, veiksmingi ir galbūt reikėtų teisininkams, e, kolegoms turintys aspektinės žinias tiesiog patikėti šitų deleguotų teisės aktų e, peržiūrą ir nagrinėjimą. Kai kuriuose nacionalinėse parlamentuose tokia sistema yra taikoma ir taip yra e, e, peržiūrimi tie pasiūlymai dėl deleguotų teisės aktų. Dėl santykių su taryba. Pirmininkas teisingai pastebėjo, kad tai yra tarp institucinios pagarbos klausimas, abipusiškumo klausimas. Iš tikrųjų, tango šokti galima tik tai poroje. Tačiau yra įvairių galimybių. Geriau bendradarbiauti galbūt reikėtų siekti labiau struktūrizuoto dialogo su pirmininkaujančia valstybė sanglodos politikos srityje vykstančios diskusijos dažnai vyksta kitose formatuose, pavyzdžiui, nacionaliniuose kontaktiniuose centruose, atskiruose direktoratų padaliniuose, tarp vyriausybinių lygmenių ir ne tik tai valstybių vyriausybių atstovai dalyvauja tuose susitikimuose, bet ir komisija, taip pat valstybių atstovai dalyvauja juose. Taigi tai yra struktūros, kuriuose taip pat galima bandyti plėtoti nuolatinį dialogą su taryba, bet tų jau nusistovėjusių formalių kanalų. Galbūt vis dėlto vertėtų pamastyti apie tai ir pasitarti su kitomis šalimis apie tokią struktūrišką veiklą. Ko jau norėčiau dar kartą Jums padėkoti už šios studijos pristatymą ir už pateiktas rekomendacijas, be kurių, be jokios abejonės, ir tokių klausimų kaip deleguotieji aktai, tai yra labai svarbus klausimas. Mes galėsime spręsti šį klausimą ir su kitais e, komisijos nariais, nes tai aktualu, ir su kitais, su kitais komitetais, nes tai aktualu ne tik regi komitetui. Kągi dėkoju, dabar persime prie kito darbo atvarkės klausimo. Jūs žinote, kad mūsų regi komitetas e, yra labai atsinaujinęs, nes du trečdaliai narių yra nauji. 2014 metais gruodžio mėnesį mes rengėme klausimus tokius tam, kad mūsų komiteto nariai galėtų susidaryti aiškesnę viziją ir pedagogiškai įsisavinti atsakomybės, kurios tenka įvairiems veikėjams, kurie dalyvauja mūsų politikos rytyje. Taigi man atrodo, kad būtų prasminga per pirmąjį pristatymą paprašyti ir Europos komisijos atstovų tris tokius pristatymus pateikti, maždaug 15 minučių turėtų trukti tas pristatymas, būtent, kad e, Europos komisija papasakotų apie regionės plėtos politiką iki 14 metų ir taip pat pristatyti 14-20 metų programinio laiko tarp pagrindinius bruožus, kaip ta programa buvo įgyvendinta regionės ir kaip regioninė politika bus įgyvendinta po 20 metų. Taigi maždaug tokios temos, tokios rytis, kurios e, yra svarbios tam, kad mes galėtumėme prisimti atsakomybę per šią kadenciją. Pristatymus kviečiu pateikti, pasisakyti kviečiu pona Von Breska iš Regio generalinio direktorato ir Morai Gilant iš Regio generalinio direktorato politinės plėtros ir ekonominės analizės padalinio. Ponas Von Breska pasakys pirmasis, jam skiriama 15 minučių kartu su kolega pristatyti situaciją. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju už tai, kad mus pakvietėte. Aš labai trumpai pakalbėsiu apie sąjungos politikos istoriją ir, man atrodo, visuomet labai gerai, kalbant apie sąjungos politikos istoriją, prisiminti, kokia buvo koks buvo atspirties taškas, apie ką susijusi šį politiką. Ir vienu sakiniu galėčiau pasakyti, kad tai yra solidarumo, europinio solidarumo politika tam, kad nei vienas pilietis, nei vienas regionas nebūtų pamirštas. Tokia, trumpai tariant, turėtų būti sanglaudos politika, tokia yra jos esmė. Ir iš tiesų yra labai įdomu, kad tai, ką mes šiandien aptarėme, kiek tai yra susijęs su sanglos politika, regione plėtra, visa tai jau yra įtvirtinta Romos sutartyje 57 metais. Taigi jau mūsų steigėjai turėjo tai omenyje, tačiau tuo momentu jog regioninė politika kol kas dar nebuvo pasiūlyta, nes buvo manoma, kad tarp regioninė priekyba, tarp Europos regionų leis užtikrinti ir suderinti panašius pragyvenimo standartus. Taigi vienintelis fondas, kuris tuo metu buvo numatytas, tai buvo socialinis fondas, kuris vis dar egzistuoja ir šiandieną. Tačiau taip neatsitiko ir dėja, priešingai, e, tiesiog tų skirtumų atsirado dar aiškesnių ir 80-metyje daug pramoninių teritorijų pradėjo iš tiesų susidurti su sunkumais ir mūsų tada regioninės plėtros fondas ir buvo įsteigtas, po to sekė plėtra, Junktinė karalystė prisijungė. Tuo momentu, ir man atrodo tai yra labai svarbu, nes politika visiškai pasikeitė, mes kalbėjome aptarėme projektus, nebuvo jokių programų, strateginių orientyrų, nebuvo strateginių tikslų, nebuvo net europinių tikslų. Tai buvo tiesiog nacionaliniai projektai, kurie būdavo atrenkami valstybės narės ir ten jokios europinio poveikio nebuvo numatyta. Ir taip pat įdomu tai, kad tuo momentu ir regioninės vietos valdžios institucijos nebuvo įtrauktos į procesą. Taigi matote, kaip pasikeitė ši politika nuo to laiko iki dabar. Kas nutiko 90-ame dešimtmetyje? Buvo parengta bendros rinkos programa ir iškeltas klausimas, kaip užtikrinti, kad visi galėtų pasinaudoti tuo, kad yra atveriamos nacionalinės rinkos buvo skatinama sustiprinti regioninį matmenį, regioninę politiką ir labai lietai, bet užtikrintai galiausiai tai išaugo į tai, ką turime šiandieną. Na ir pagrindinė reforma, kuri yra ta reforma, kur matome daugumą, jeigu ne visus net gal ir visus sanglos politikos elementus. Tai yra 88 metų elementai, vadovavant Žakui Deliorui, tai būtent tą matome iki dabar, iki 19 metų. Ir tokie principai kaip daugiametės programos, mes nuo projektų periname prie programų, prie daugiametio biudžeto planavimo, kur sutelkiami ištekliai specifiniams konkret, konkretiems tikslams, tiek pat geografiškai, taip pat yra partnerystės su vietos regioniais veikėjais ir būtent tuo momentu ir sanglos politikos biudžetas buvo padidintas iki 25 procentais nuo ES biudžeto. Ir čia matote ir kitus svarbius žingsnius ir pokyčius nuo 90-mečio pabaigos įvykusius. Uh, Dar kalbant apie 94-99 metų laikotarpį, svarbu paminėti, kad sanglaudos fondas, kuris vis dar egzistuoja, kaip žinia, buvo numatytas tam, kad būtų galima padėti neturtingesniems, neturtingesniems valstybėms, padėti joms atverti savo rinkas, bendros, bendros rinkos kontekste. Ir man atrodo, 2000-2006 metų laikotarpyje norėčiau akcentuoti ir darbo tvarkę 2000, ją parengė ES plėtrai, taip pat ir sanglos politika buvo parengta plėtrai, taigi mes matėme ypatingai čia, kad buvo rengiamasi priimti 10, po to 12 ir 13 naujų valstybių narių 2007-2013 metų laikotarpiu, man atrodo, pagrindinis pokytis, kuris vis dar egzistuoja ir šiandieną, buvo tas, kad visi ES regionai tapo galinčiais gauti sanglaudos paramą. Ne tik kai kurie regionai, bet visi tenkino tos kriterijus. Ir per tą laikotarpį dar vienas labai svarbus proveržis buvo užfiksuotas, būtent politika buvo siejama su taip vadinama Lisabonos konkurencingumo strategija, kuri buvo, kur buvo numatyta tikslinių lėšų savoka, tikslinio finansavimo savoka investicijoms, kurios susijęjamos su konkurencingumo gerinimu. Ir dar vienas dalykas - interreg ypatingai kur kalbama apie bendradarbiavimą tarp įvairių regionų, buvo įsteigtas lygiai taip pat kaip viso, visi, visos kitos sanglos politikos priemonės. Tai tapo tokias, tokiu savarankišku tikslu. 14-20 metų laikotarpis, dabartinis laikotarpis, tai čia galėčiau pasakyti, kad daugiausia dėmesio Ir kas labiausiai pasikeitė lyginant su ankstesniais laikotarpiais yra tai, kad daugiau dėmesio skiriama rezultatams veiklos vertinimui. Mes vertiname gan tiksliai, kas vyksta, kas daroma su lėšomis, kad suprastumėme geriau, kas pasiteisina, o kas ne. Taip pat mes numatėme sąlygas. Viena vertus tai yra eksante sąlygos, kita vertus, ir jūs prisimenate, kad tai buvo labai kontroversiškas klausimas makroekonominių sąlygų e, savoka buvo įvesta. Tai yra susiję daugiausia su ekonominė valdysena, ekonominės valdysenos procedūromis. Ir dar vienas dalykas - politika buvo labai artimai siejama su Europa 2020 strategija ir jos tikslais, tam, kad būtų galima paremti įvairius Europa 2020 komponentus. Toliau 21-27 metų laikotarpis prie jo mes grįšime šiek tiek vėliau. Mes ir toliau uh, einame šiuo keliu ir mm, norėčiau pasiūlyti, bet aišku, dar prie to grįšime, gal daugiau dėmesio skirti supaprastinimui ir tvariam, tvaraus įstymosi tikslams. Čia dar norėčiau Jums parodyti, nes man atrodo įdomu tą pamatyti, iš kairės į dešinę, kaip sąlygos pasikeitė ir matote tas bal, baltas vietas e, ankstinė, ankstyvoje sanglos politikoje, 7-13 metais, o dešinėje pusėje matote 14-20 metų laikotarpį, tai čia visi regionai jau patenka į šią politikos sritį. Ir kaip minėjau anksčiau, tas geografinis atvėrimas buvo siejamas ir su lėšų koncentravimu, sutelkimu ties keliais svarbiausiais politikos tikslais. Taigi jūs matote, kaip ta politika uh, evoliucionavo laiko bėgyje. Norėčiau pabaigai Jums kelias skaidres pademonstruoti, nes visuomet mūsų klausia, tai kokio buvo pasiekta rezultato, ar, ar pozityvus buvo poveikis. Tai čia matote mūsų pastangų įvertinti rezultatą. Kaip mes su savo lėšomis nuo 2007-2013 metų 14-20 metų per tuos laikotarpius ir taip pat e, iki 23 metų laikotarpio, kaip paveikėme PVP augimą ES 28 valstybėse. Ir čia matome tą mėlynąją kreivę, kuri labai aiškiai kyla į viršų ir viršė netgi 5 procentus. Tai yra būtent tiek išaugo BVP naujosiose valstybėse narėse, vidurio rytų Europoje, nes, aišku, ten tos šalis yra didžiausios naudos gavėjos, bet taip pat matome, kad labai išaugo jų, sustiprėjo ekonominis augimas, o žalia kreivė apačioje rodo, kad netgi tos šalis, kurios prisidėjo ir mokėjo didelius įnašus į šios fondus, Net ir tos valstybės gavo naudos, netiesioginės naudos, ypatingai sanglaudos politikoje. Tai reiškia, kad įmonės prekyba, kuri buvo vykdoma su tomis valstybėmis, kurios gavo daug naudos vidurio rytų Europoje, tai irgi buvo garantavo tam tikrus rautus, grįžtamosius rautus. Ir visi faktiškai laimėjo iš to, kad ši politika yra įgyvendinama, nes matome ne tik didžiosios naudos gavėjo šalis, bet ir kitos valstybės, uh, kurios e, mokėjo įnašus, aišku, irgi gavo naudo, šiek tiek, aišku, gerokai mažiau, nes galiausiai jos gavo ir kur kas mažesnės sumas. Tai čia labai toksai abstraktus, ten buvo abstraktus, čia labai konkretus pastebėjimas. 7-13 metų laikotarpis yra pasibaigęs ir mes dabar tiksliai žinome, ko pasiekėme ir galime pamatyti, kad 400 tūkstančių įmonių parėmėme, mes sukūrėme 1,3 milijonus darbo vietų, mes 21 milijoną žmonių prijungėme prie plačiojuošio interneto ir matome, kad daugiau nei 6 tūkstančius kilometrų naujų kelių nutiesėme susijusių su transeuropiniais transporto tinklais. Taigi tai yra labai konkretūs rezultatai ir mes manome, kad kadangi mes kalbame apie tokį laikotarpį, kai Europa išgyveno sudėtingą ekonominę finansinę krizę ir nuosmukį, tai tokie pasiekimai yra labai reikšmingi ir jie parodo, kokią pridėtinę vertę atneša sanglaudos politika. Ir gal tiek būtų, nes čia tik tai toksai pirmas iš mūsų trijų pristatymų. Ir, aišku, mielai atsakysiu į klausimus. Dėkoju, ponė pirmininkė. Merci beaucoup. Koju. Manau, kad dabar galime gal pereiti prie kito pristatymo. No, klausimus jau tada užduosime pabaigoje. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš perimsiu ir pristatysiu vidurinėją dalį. Šiek tiek pakalbėsiu apie dabartinį programavimo laikotarpį 14-20 metai. Aš pabandysiu paaiškinti kai kuriuos svarbiausius aspektus, kodėl būtent buvo pasirinktas toks požiūris ir ko mes bandėme pasiekti per tą programavimo laikotarpį. Aš labai trumpai pabaigoje pristatysiu dabartinę situaciją kadangi mano generalinis, generalinis direktorius jau jums rugsėjo mėnesį pateikė detalesnės informacijos apie dabartinę padėtį, tai aš pabandysiu gal daugiau susitelkti ties kontekstu. Ir galiausiai norėčiau trumpai papasakoti apie tai, kas mūsų manimų pasiteisino ir kas nelabai pasiteisino, bent jau likščioliai per šį programavimo laikotarpį. Ir tada mes taip sklandžiai šimtų procentų logiškai, nuosekliai pereisime prie galutinio mano direktoriaus pristatymo. Būtent jis pristatys pasiūlymus po 20 metų, laikotarpį po 20 metų. Taigi, sanglaudos politika sudaro trečdalį viso ES biudžeto per šį programinį laikotarpį, ir ši politika labai glaudžiai susijusi su strategija Europa 2020, kur kalbam apie tai, kad reikia padėti pasiekti tikslų, kurie yra nustatyti šioje strategijoje. Ir tas daroma, kaip Erikas jau sakė, investuojant į visus regionus. Man atrodo, kad tai yra vienas pagrindinių sanglos politikos ramščių. Jeigu nėra sanglos politikos visiems regionams, tai nėra ES sanglos politikos kaip po tokios. Ji tampa susiskaldžiusi dalinė ir tada yra nusigrėžiama nuo sanglodos ir solidarumo elemento, kurio mes bandome pasiekti. sanglos politikos koncepcija susijusi su požiūriu, kaip ši politika yra įgyvendinama. Ar ji yra įgyvendinama per esminės programavimo partnerystės ir bendro valdymo dalis. Taigi pristatysiu iš eilės. Bendro, požiūrio, bendro valdymo požiūris reiškia, kad tai yra bendra atsakomybė tarp komisijos ir valstybių narių bei regionų, siekiant ir gyvendinant šią politiką tas yra daroma siekiant kuo galima platesnės partnerystės, įtraukiant visus į programos įgyvendinimą ir vėlgi tai tapo pagrindiniu principu, vertinant tai, kaip yra įgyvendinama sanglauda, kaip jos siekiama, tam, kad nuosavybės, politikos nuosavybės jausmas, programų nuosavybės jausmas būtų užtikrinamas per partnerystės, kurios būtų ir horizontaliosios, e, geografinė prasme ir vertikaliosios, turint omenyje vieną regioną ar valstybę narę, apie kurią eina kalba. Taigi, kuo galima platesnė partnerystė leidžia įtraukti visus požiūrius, visus veikėjus, kurie gali prisidėti įgyvendinant programas. O programos tampa sanglos politikos įgyvendinimo statybiniais blokais. Yra programos, kur, kurios vykdomos per visą programinį laikotarpį ir taip pat papildomi dar numatomi metai išlaidoms ir tos programos gali trukti nuo 9 iki 10 metų. Vienas didžiausių tokių programų iššūkių yra surasti tinkamą pusiausvyrą tarp detalumo, kuris yra reikalingas tam, kad būtų nu, nubriežta politikos kryptis ir taip pat nesivelti į perdėm didelės detalės, kai bandome kurti strateginius dokumentus, kurie tampa orientyrų išlaidoms per visą dešimtmetį. Dabartinis požiūris 14-20 metais yra susijęs su penkiais skirtingais ES biudžeto fondais ir per tą laikotarpį tai yra Europos struktūriniai investiciniai fondai, jie bendrai taip vadinami. Ir vienas tikslų čia buvo suteikti tam, tikrus, tam tikrą koordinavimą ir orientyrus naudojantis uh, E, partnerystėmis su visomis valstybėmis narėmis parengti tokį bendrą dokumentą apie tai, kaip visas ES finansavimas yra organizuojamas ir struktūrizuojamas kiekvienoje valstybėje narėje. Ir taip pat kitas elementas buvo suteikti daugiau bendrų taisyklių taikytinų nu visiems fondams, nes naudos gavėjai labai dažnai uh, yra nepatenkinti dėl to, kad taisyklės labai skiriasi priklausomai nuo to, kokio fondo lėšų jie siekia. Taigi vienas ryčių, kurią bandome ištaisyti 20 metais, būtent parengti bendrąjį požiūrį, kaip matome, supaprastinti kaštų variantai, tinkamumo taisyklės, finansinės priemonės, tam, kad naudos gavėjas galėtų rūpintis tuo, kad būtų pateikimi argumentai ir pateisinimai dėl ES lėšų ir neturėtų rūpintis kiekvieno, kiekvienų taisyklių aspektų skirtumais, visų taisyklių skirtumais. Kalbant apie turinį, ta struktūra, kuri yra sukurta 14-20 metų laikotarpiui, Europa 2020 strategijos tikslus pavertė 11 teminių tikslų, juos čia matote ekrane. Europa, Europos regionės plėtros fondas yra aktyvus pagal visus teminius tiks, 11 teminių tikslų, nors pagrindiniai RDF tikslai yra keturiuose pagrindiniuose teminiuose tiksluose ir pagrindinis socialinio fondo prioritetas yra aštu, nuo 8 iki 11 siekiuose išdėstyti. Čia svarbiausias iššūkis yra tas, ir Erikas gal prie to dar grįž, kad atsiranda pavojus, kad gali viskas, politika gali ir programos būti suskaldytos į atskirus padalinius. Kai yra tiek daug atskirų tikslų, kyla pavojus, kad tie tikslai taps vertikaliais ramšiais ir taps kliūtimi tam tikrą prasme siekiant integru, integruoto požiūrio, kalbant apie įvairius sektorius. Kalbant apie tikslus ir siekius šioje politikos rytyje, viena pagrindinių sričių, kuri plėtojosi ir buvo plėtojama 14-20 metais, tai pirmiausia, poreikis koncentruoti investicijas, nors lankstumo yra labai daug renkantis tarp įvairių teminių tikslų, tačiau yra reikalinga ir užtikrinti, kad būtų numatytas tinkamas koncentravimo lygis, kalbant apie ES pagrindinius prioritetus. Taigi koncentravimasis ties moksliniais tyrimais, inovacijomis, informacijos ryšių technologijomis parama MVI ir taip pat netaršios ekonomikos kūrimas. Tai yra 14-20 metų koncentracijos RD fondui tikslai. Šalia to dar yra ir kitas požiūris, kalbant apie koncentraciją pagal socialinį fondą. Čia siekiant užtikrinti, kad valstybės narės mažia, ma, mažiau minimalų bent minimales lėšas bus skirtų kovai su skurdu, diskriminacija ir socialinė atskirtimi. Tai čia dar vienas subalansavimo aspektas, kiek lankstumo turi kiekvienas regionas renkant, renk, rinkdamasi savo prioritetus ir kiek tai turėtų dėrėti su bendra sistema, derinant tam tikrą prasme visą tai su visais ES prioritetais. 14-20 metų programavimo laikotarpio turinio prasme rezultatas dabar yra matomas čia ir matote, kad čia yra skirtumų tarp įvairių teminių tikslų ir tai yra, jeigu paimtumėme kiekvieną atskirą programą valstybėse narėse ir sudėtumėme tas išlaidas, tai būtent taip buvo viskas ir išdalinta. Taigi, uh, Matome bendrą biudžetą, 100 milijardų daug maž buvo skiriama MVI paramai, maždaug 90 milijardų aplinkosaugai ir efektyviam išteklių panaudojimui. Ir, man atrodo, trečia kategorija čia yra 66 milijardai skirti moksliniams tyrimams ir inovacijoms. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau pakomentuoti, tai yra, kad kartais diskusijos apie ES finansavimą yra pristatomos, kalbant apie tradicinės ir naujas politikas ir politikos rytis. Ir aš manau, kad čia reikia labai atsargiai rinktis terminus, nes sanglauda dažnai yra pristatoma kaip labiau tradicinė politika, nors matome, kad 66 milijardai eurų yra investuojama mokslinio tyrimus ir inovacijos būtent per šį laikotarpį. Ir daugelis žmonių galbūt tai pristatytų kaip naują srityje, o ne tradicinę. Erikas taip pat palėtė savo pristatymę ir interreg ir bendradarbiavimo reikšmę. Tai yra vienas ryčių, kur mūsų manimų sanglaudos politika suteikia esminę pridėtinę europinę vertę, būtent siekiama bendradarbiavimo per sienas. Ir tai neišvengiamai ES yra tai, kas gali duoti realią pridėtinę vertę. Tas yra daroma per įvairias programas, tarp valstybinės, transnacionalinės, tarp regioninės. 20 metais papildėme dar vienu elementu daugelį geografinių sričių, būtent įtraukėme makroregioninės strategijas, įtraukėme dar vieną strateginio požiūrio sluoksnį, matmenį, kaip sakiau, tam tikrose srityse. mes bandome daugiau dėmesį skirti rezultatams 14-20 metų laikotarpie nei anksčiau. Dažnai, ir mes prie to dar grįšime, daug dėmesio skiriama finansų įsisavinimui ir išlaidoms, tačiau tam tikrą prasme pagrindinis klausimas, kurį turime užduoti, ko pasiekėme, ne tik kiek išleidome. Dėl to mes bandome didinti rodiklių reikšmę, atsiskaitimo, stebėsenos rodiklių reikšmę, kad parodytume, kokie buvo pasiekti rezultatai. Ir Erikas apie tai irgi kalbėjo savo pasisakymę. 1420 is... 14 metais buvo naujas reikalavimas įdėktas, tai yra suformuoti sąlygas. Tai yra eksante sąlygos laikotarpė nuo 1420 metų kurių uždavinys tiesiog suformuluoti sąlygas finansavimui. Pavyzdys, pavyzdžiui, būtų toks, kol transporto strategija neįgyveninama, tol niekam nebuvo išmokomos lėšos transporto e, strategijos gyvenimo projektams. dar trumpai apie dabartinę situaciją. Šioje skaidrėje yra parodyta situacija valstybėse narėse. Melsva ir mėlyna spalva yra pažymėti projektai, kurie yra patvirtinti valstybėse narėse. Ir šita oranžinė nustulpeliu pažymėta informacija rodo, kiek iš ES lėšų buvo skirta į valstybių narių biudžetus. Projektų įgyvendinimas yra lėtesnis, negu mes norėjome ir pageidavome. Galbūt reikėtų pabrėžti du dalykus nors išlaidų procentas yra nepakankamas, tačiau vis dėlto asignavimų projektams lygis yra pakankamai aukštas. Iš tikrųjų, programos įgyveninamos yra atrinkti ir patvirtinti projektai ir taigi vykdymas yra, procesai vyksta. Kitas dalykas Reikia turėti omenyje, kad tai yra pirmas periodas, 20-ieji metai, kai mes renkame tokią informaciją. Ir teisėkuros institucijų bendro reglamento nuostatos reikalauja, kad komisija įtrauktų šitos duomenys, kai jinai pateiks ataskaitą apie projektų gyvenimą parlamentui. Taip pat norėčiau pakalbėti apie išmoktas pamokas. Mes komisijoje manome, kad geresnės sąsajos su Europos semestro rekomendacijoms valstybėmis narėms sanglaudos politika tapo veiksmingesnė. Ir ES lygmenių politinis požiūris turėtų būti labiau integruotas. Eksante sąlygos pasitvirtino, pasiteisino, veiklos sąlygų suformulavimas taip pat yra palankus žingsnis į priekį ypač e, vertinant rezultatus pagal kriterijus, galbūt netokia gera situacija, kai kalbame apie e, rezultatų e, vertinimą. Dažniausiai tas vertinimas vyksta automatiškai ir tuo proceso metu uždedama papildoma administravimo našta valstybėms narėms. Jau buvo nekartą sakyta, kad šitas komitetas apgailestavo, kad vėluoja projektų įgyvendinimas, kai e, programavimo laikotarpiu yra skiriamas finansavimas. Taigi, kuo vėliau prasideda konkreti programa, tuo labiau vėliuojama, turint omenyje visą programavimo laikotarpį. Dėl dokumentų turinio. E, šitame laikotarpėje, ko gero, dokumentai buvo per daug išsamus, per daug ilgi. Komisija turi kitų abejonių, kuriams nebūtinai pritarė kitos institucijos. Dėl N plus 1 e, programavimo laikotarpio Tiesiog šitoks požiūris tiesiog daro didesnį spaudimą valstybėms narėms sparčiau gyvenint projektus ir jų neužtelsti. Tai yra pagrindiniai elementai, į kuriuos mes bandėme įsigilinti ir kurių norėtume išvengti kitame programavimo laikotarpyje po 20 metų. Merci beaucoup. Avant Labai ačiū prieš perinant prie regioninės politikos po 2020-ųjų, aš pradėsiu diskusijas, jeigu aišku, kas nors nori pasisakyti. Atrodo, kad ne, tai aš pats norėčiau užsakyti pastabą. Po to jau galėsime pereiti prie regioninės politikos po 2020-ųjų. Jūs kai ką labai įdomus pasakėte savo pranešime. Tai yra e, sanglaudos e, komitetas ir ta tradicinė politika. Sanglaudos politika dažnai yra įvardyjama kaip tradicinė politika, bet realiai mūsų sanglaudos politika gali būti kitokia. Ji gali prisimti naujus iššūkius. Ir jie gali būti laikomi prioritetiniais visoje Europos Sąjungoje. Reikėtų čia prisiminti skaičius. Nuo 2014 iki 2020 mes surinkome daugiau nei 40 milijardų eurų klimatos ryčiai, Taip pat e, nuo 2014 iki 2020 e, surinkome 85 e, milijardus aplinkosaugai ir bendrai sanglaudos politika sugebėjo surinkti 228 milijardus eurų kartu. 128 milijardus eurų klimatui ir aplinkosaugai. Taigi sugebėjome sureaguoti į naujus iššūkius. Ta pati galiu pasakyti ir apie inovacijas. Man atrodo, 65 ar 66 milijardus buvome numatę šiai politikai. Taigi, istoriškai tai laikoma tradicinė politika, bet iš tiesų ši politikos kryptis sugeba reaguoti į naujus iššūkius ir įgyvendinti naujus tikslus bei prisidėti prie kitų politikos ryčių ES. Aš manau, kad mums būtina į tai atsižvelgti, organizuojant šias diskusijas ir taip pat kalbant apie daugiametę finansinę programą. Mes negalime sakyti, kad sanglaudos politika yra kažkokia pasenusi kad ji yra susijusi tik su solidarumu. Taip, solidarumas yra svarbus, jis yra esminis, bet Solidarumas reiškia ir reagavimą į tuos naujus iššūkius. Dar kai kas, kas man atrodo labai svarbu. Be sanglaudos politikos mes neįtvirtinsime sanglaudos principo visose regionuose. Mums tai yra labai aktualu. Sanglauda turi gyvuoti ir mažiausiai išsivyščiusiuose regionuose, ir pereinamosiuose regionuose, ir labiausiai išsivyščiusiuose Europos regionuose. Negana to, mes turėtume omenyje šios naujus iššūkius, matome, kad tose besikeičiančiuose regionuose ir išsivyščiusiuose regionuose taip pat kyla tų iššūkių. Todėl mes nepritartume pirmininkaujančiai Suomijai, kuri prioritetą teikia tik tai tam tikriems regionams, o tuo tarpu kiti turi tiesiog nešti tą naštą už pereinančius ir labiausiai išsivyščiusius regionus. Mes turime atsižvelgti į visą nuseklę situaciją. Mums reikia sanglaudos apimant visų trijų tipų regionus. Juos visus reikia įtraukti. Turime labai atsargiai vertinti tokį skaldimą. Negalime čia nukreipti vienų regionų prieš kitus. Aš manau, kad mes, mūsų komitetas, turi būti labai atidus šiuo atveju. Labai ačiū už visą tai, ką jūs pabrėžėte. O dabar vėl suteiksiu Jums žodį, kad galėtumėte pristatyti regioninę politiką po 2020 metų. Ačiū, ponė pirmininkė. Pačioje pradžioje noriu užduoti klausimą, kodėl mums vis dar reikia tvirtos anglaudos politikos, kaip kad ir jūs klausėte. Štai čia matote naujausią Europos žemėlapį ir skirtingus regionus pagal BVP vienam asmeniai. Žali regionai yra tie, kurie viršyje ES vidurkio, o visi kiti yra žemiau to vidurkio. Pasižiūrėkime į kraštutinumus. Pavyzdžiui, Luksemburgas, jo BVP beveik 260 procentų ES vidurkio, o Bulgarijoje yra regionų, kur BVP vienam asmeniui yra mažiau nei 40 procentų. Aš manau, visiems yra visiškai aišku, kad neįmanoma palaikyti jokios visuomenės, jeigu toliau egzistuos toks nenuoseklumas ir jei piliečiai neturės galimybės pasinaudoti galimybę būti šios sąjungos nariu. Tad mums būtina ir toliau užtikrinti tvirtą sanglaudos politiką. Aš dabar pakalbėsiu apie kelis aspektus. Pirmiausia, norėčiau nurodyti, kad mes pristatome komisijos pasiūlymą. Kaip greičiausiai žinote, Šis pasiūlymas dabar yra dėrybų tarp tarybos ir parlamento dalis. Mūsų pasiūlymas jau buvo pakeistas, tad pozicija gal kažkur jau irgi pasikeitusi, bet vis dėlto aš jums norėčiau paaiškinti, kokią motivaciją mes vadovavomės, rengdamiesi tolesniam teisiniam pagrindui. Čia kairėje pusėje matote, kad daug naudos gavėjų kreipiasi į mus ir sako, fondui taiko skirtingas taisyklės, kodėl nėra vieno taisyklių vadovo visiems fondams. Dėl šios priežasties mes ir pasiūlėme reglamentą. Jo pavadinimas yra bendrų nuostatų reglamentas. Jame įtraukti septyni fondai. Šiame reglamente iš esmės mes kalbame apie bendrus įgyvendinimo elementus taikomus visiems fondams. Aišku, gaila, kad negalima buvo apimti dar daugiau fondų, bet e, mes sutarėme dėl šių ir tai jau yra geras žingsnis tinkama kryptimi. Kalbant apie RDF ir sanglaudos politiką, SF ir kitus susijusius fondus, tai mes e, apibendrinome skirtingus teisės tekstus ir yra nurodyta tekste, kokie šių fondų prioritetai. Mums visuomet yra užduodamas klausimas. Jūs turite tiek daug teisės aktų, yra sudėtinga suprasti, kaip jie veikia. Būtent dėl tokios pastabos mes stengiamės sutrumpinti savo tekstą ir sulieti tuos skirtingus teksto elementus. Dešinėje yra kalbama apie teritorinio bendradarbiavimo aspektus ir čia mes taip pat numatome įvairių naujovių. Gal pats netikėčiausias pasiūlymas, kuris keičia situaciją, yra ECBM, Europos tarpvalstybinis mechanizmas. Jis leistų vienos valstybės narės taisyklės taikyti kitoje tam, kad būtų galima įgyvendinti tarp valstybinius projektus. Turiu pasakyti, kad esame nusivylę, jog kol kas mes nieko negirdėjome iš tarybos šio klausimo. Parlamentas labai teigiamai įvertino šį pasiūlymą, greitai prieėmė poziciją, bet dėje iki pat šiandienos mes vis dar nežinome, kokia yra tarybos pozicija šiuo klausimu. Dėl to mes negalime pradėti trišalių dialogų ir labai apgailestavome dėl tokios situacijos. Dabar grįžtu prie to, ką sakė Maris. Mes nenorime to susiskaldimo. Esame numatę 11 politikos tikslų ir juos stengiamės sulieti į penkis kairėje pusėje matote tuos tikslus. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į paskutinę Europą arčiau savo piliečių. Manau, visi suprantate, kad yra tokia problema, kad piliečiai mano, jog mes pernelyg nuo jų nutolę. Todėl mums labai svarbios iniciatyvos iš apačios į viršų, jos dažniausiai labai sėkmingos, būtent todėl, kad už jas prisima atsakomybę vietos grandis. Dėl to esame numatę šį tikslą ir tikimės, kad ta problema bus išspręsta. Mes tenksime skatinti vystimasi vietoje. Na dabar aš nesuksiu jums galvos su skaičiais, tiesiog noriu nurodyti, kad mes nenorime pernelyg išskirstyti išteklių. Norime susitelkti į dvi sritis - inovacijas ir klimatą bei aplinką. Šie prioritetai labai rūpi ir naujajai komisijai. Kaip žinote, komisijos pirmininkė nurodė, kad klimatas bus vienas iš pagrindinių jos kadencijos prioritetų. Labai greitai sausio pradžioje mes pasiūlysime dar vieną naują elementą, tai yra teisingo perėjimo fondas. Stengsime pagelbėti tiems regionams, kuriems yra sunku prisitaikyti prie klimato reikalavimų. Mes pasistengsime padėti užtikrinti ekonominę įvairovę šiuose regionuose ir pasirūpinti tais darbuotojais, kurie praranda darbo vietą dėl to, kad įmonė uždaro savo veiklą, pavyzdžiui, apie anglės kasybą čia kalbame arba kai kažkaip yra keičiamas, keičiamas veiklos pobūdis. Aš šios skaidrės plačiai nekomentuosiu, tik manau, kad kairėje svarbiausia yra štai kas. Eks ante sąlygos yra svarbios. Mes esame jas numatę 14-20 laikotarpį, bet kartais tos sąlygos yra labai sudėtingos ir jos nebūtinai visada galioja visam programavimo laikotarpį. Dėl šios priežasties mes supaprastinome savo požiūrį ir savo pasiūlyme nurodėme, kad e, šios įgalinančios sąlygos, kaip jas dabar vadiname, turi būti taikomos viso programavimo laikotarpio metu. Dar pora elementų. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį iš tai, ką. Kairėje pusėje esanti antroji įtrauka. Mūsų patirtis 14-20-aisiais buvo labai sudėtinga dėl migracijos krizės. Mes nebuvome numatę jokios maržos, jokio lankstumo, kad galėtume spręsti šią problemą pasitelkdami savo lėšas. Kaip žinote, migrantų integracija, prieimimo centrai yra tos sritis, kurias būtume norėję palaikyti, bet neturėjome jokios maržos. Būtent todėl laikotarpiai po 2020 mes siūlome vidurinio laikotarpio peržiūrą 2024-2025 metais. Taip bus numatyta tam tikra suma, kurią bus galima lankščiai panaudoti, jeigu atsiras kažkokių nenumatytų poreikių. Aš jau anksčiau minėjau, kad mums kelia nerima tas klausimas, kiek sudėtingos yra mūsų taisyklės. Net turėdami pačias geriausias savokas, mes privalome pateikti tokias taisyklės, kurios leistų visiems pasinaudoti mūsų fondais. Dėl šios priežasties mes ir numatėme konkrečius veiksmus. Aš norėčiau pabrėžti vieną iš jų, kuris gal netrodo toks jau svarbus, bet e, noriu apie jį pakalbėti. Trečioji įtrauka kairėje - techninė parama. Aš pats esu e, valstybės institucijų tarnautojas ir galiu pasakyti, kad kalbant apie techninę paramą, tai e, ją paprastai galima užsitikrinti pateikiant sąskaitas faktūras, bet šiuo atveju mes nurodome, kad e, techninės paramos lėšos bus užtikrinamos visos programos metu, kadangi techninė parama padeda įgyvendinti programas ir e, tai reiškia, kad jeigu yra prašoma 100 eurų iš komisijos, tai bus skirta 105 eurai ir nereikės nieko pateisinti. Mūsų manimų tai yra na, toks unikalus elementas ir tikrai didžiulis supaprastinimas. Tikimės, kad tai paskatins mūsų kolegas valstybėse narėse dirbti aktyviau. Aš gal ilgai dabar nekalbėsiu apie šią skaidrą, nes čia yra labai daug detalių, kalbama apie gyvendinimo aspektus, bet norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į vieną ar dvi įtraukas, kurias čia matote. Pirmiausia, kairėje viršuje yra sakoma štai kas. Jeigu mes matome, kad programa veikia gerai, jeigu nėra pernelyg daug klaidų, netitikimų, tai mes tuomet atsitraukiame, mes pasitikime nacionalinė valdymo sistema ir nebereikalaujame jūsų taikyti tam tikrą audito, kurio paprastai reikalaujame iš savo naudos gavėjo ar programos partnerių. Dar kartelį, tai toks tokia paskata iš mūsų pusės. Taip mes mažiname administracinę naštą, bet viskas yra siejama su uh, na, puikiais rezultatais, kurie pateisina tokį požiūrį. Taip, kiekviena programa gali gauti naudą. Ji nėra susijusi su konkretaus dydžio finansavimu, nėra susijusi su geografinė svarbu, ar čia rytų ar pietų Europa. Mes tiesiog norime, kad toliau gerai veiktų tai, kas pasiteisina. Galiausiai dar pora aspektų, kurie mums yra labai aktualūs. Finansinės priemonės. Deja, panašu, kad pirmininkantė Suomija šiandieną pasiūlė sumažinti sanglaudos politikos finansavimą. Kaip suprantu, kalbama apie 7 milijardus eurų. Kad ir kaip mes stengtumėmės visą tai sutvarkyti, greičiausiai finansavimas nebebus toks pat kaip ir šiuo laikotarpiu. Vadinasi, mums teks dirbti veiksmingiau. Tada nebegalėsime dirbti vien tik tai su subsidijomis, reikės garantijų, kapitalo, paskolų tam, kad mes galėtume pritraukti investicijas iš privačiojo sektoriaus. Taip mes galėtume padidinti savo turimą finansavimą. Šioje srityje mes ir siūlome įvairius pokyčius. Galima, tarkime, susijęti paskolą su subsidija, kad paskola būtų pigesnė ir taip būtų išlaisvintos investicijos, kurios kitu atveju būtų neįmanomos, nes greičiausiai produktai, kuriuos norite parduoti, nėra tokie patrauklus paskolai. Ateityje mes taip pat sieksime šiek tiek sumažinti reikalavimus, kurie yra taikomi naudos gavėjams ir programų vadovams. Tai yra tie reikalavimai, kurie susijęs su ataskaitų teikimu. Norime elektroninės anglaudos, mažiau ataskaitų, mažiau dokumentų, kad vėlgi visiems būtų paprasčiau gyventi. Dabar dar keli aspektai. Jie yra susijęs su finansiniais dalykais. Bendra finansavimo rodikliai. Šiuo programavimo laikotarpiu bendra finansavimo rodiklis yra aukštas. Taip yra dėl to, kad mes vis dar stengiamės atsigauti po finansinės ir ekonominės krizės jos metu valstybėms nariams sudėtinga buvo užsitikrinti tinkamą finansavimą iš nacionalinių biudžetų. Visgi po 2021 mes tikimės ramesnių vandenų ir dėl to savo reglamente siūlome mažinti ES įnašą lyginant su šiandiena. Tikimės, kad tam pritars ir abu teisėkuros leidėjai. Toks sprendimas užtikrintų aukštesnį investicijų lygmenį. Kaip e, sakė Moris, mes e, norime, kad būtų pereita prie N plus 2 taisyklės. Norime, kad būtų tinkamai užtikrintas lėšų panaudojimas e, tais atvejais, kai nepakankamai greitai įsisavinamos lėšos. Na ir galiausiai, bet nemažiau svarbu štai kas. Norėjau pateikti jums palyginimą, kaip būtų panaudotos lėšos pagal komisijos pasiūlymą. Mažiausiai išsivyščiusiems regionams būtų skirti 75 procentai iš viso. Tai būtų toks pat procentas kaip ir šiandieną. Tad lėšų proporcija ir paskirstimas būtų toks pat. Galiausiai matote naują atitikties reikalavimų žemėlapį. Trys regionų kategorijos - mažiausiai išsivystę, pereinamieji ir labiausiai išsivystę regionai. Kokios valstybės narės gautų daugiausia naudos iš sanglaudos politikos? Čia kalbame apie nacionalinę priemonę, e, kuri yra užtikrinama ne regioninio nacionaliniu lygmeniu. Ačiū. Ačiū. Pradėsime diskusijas. Mori Pekirainen. Ačiū už jūsų informaciją. Norėčiau paklausti. Supratau, kad anglos politikos viena iš svarbiausių užduočių yra tiesiog suartinti regionus. Jeigu pažvelgtume Eurostato duomenis, tai pamatytume, kad ta takoskyra mažėja tarp valstybių. Tačiau jeigu pažvelgtume į regionus, ja, tai situacija kitokia. Yra daug regionų Europos Sąjungoje. Jeigu pažiūrėtume į regioninį BVP, tai pastebėtume, kad tuose regionuose nėra pakankama mas ekonominis vystimasis užtikrinimas. Dėl kurių priežasčių? Dėl kokių priežasčių valstybėse išlieka skirtumai tarp mm, skurdžių regionų ir turtingų regionų ir tas skirtumas kartais siekia 3-4 kartus. Galbūt reikėtų lėšas nukreipti į tuos skurdžiausius regionus, kuriems nepavyko greitai vystytis. Yra tokių regionų, kurių BVP išlieka toks pat kaip prieš dešimt metų o kiti regionai ES sėkmingai vystosi į priekį ir labai sparčiai. Iš tikrųjų, kaip jūsų nuomonė čia pasiteisina mūsų sanglos politika? Kaip... Merci beaucoup, Erik Bergzik. Dėkoju, Erik Bergzik. Thank you so much for Ačiū už labai įdomią ir svarbę informaciją. Įdomu ir svarbu tai, kad mes galutinai susitartume dėl žaliojo susitarimo. O kai kalbame apie pernamojo laikotarpio fondą, tai žinoma, idėja yra e, pagirtina. Tačiau jau nekarta buvo taip, kad mes ES nacionaliniu lygmeniu susidūrę su problemomis, linkę kurti naujus fondus, naujas finansavimo priemonės Taigi dabar tokių priemonių yra pakankamai daug ir jeigu jų prikursime per daug, tai veiksmingumas tikriausiai nepadidės ir nes mes nepasieksime tikslų. Jeigu pernamo laikotarpio fondas ir būtų steigiamas, tai reikėtų aiškiai pasakyti, kaip jis turėtų veikti, kad nebūtų konkuruojama tarp skirtingų fondų. Klimato kaitos kontekste mes daug dirbame finansuodami iš struktūrinių lėšų fondo. Todėl mes turėtume turėti omenyje, kai kalbame apie perinamojo laikotarpio fondą. Kitas dalykas, nereikėtų e, dar padaryti sudėtingesnės finansavimo sąlygas. Dar vienas dalykas e, suderinti e, tų skirtingų fondų veiklą. Yra tokių regionų, kur yra skatinamas viešasis transportas, tačiau kartais e, mes negalėdami naudotis vieną arba kitą transporto priemonę turime e, taikyti su tuo, kad e, atsiras daugiau CO2 išmetimų. Taigi, kaip kaip bus e, sprendžiama šita problema, kai reikia būtinai rinktis, pavyzdžiui, e, oro bendrovių skrydį ir negalima naudotis kitomis transporto priemonėmis. Kitas dalykas e, - įgyvendinimo lėšų rezervas arba rezervinės lėšos Galbūt reikėtų pavaidinti tas rezervinės lėšas kitaip, pasakyti, kad tai yra neišnaudotos lėšos. Manyčiau, kad derinti su taryba e, tai yra labai svarbus aspektas. Merci beaucoup, Andrei euh, Knokte. Dėkuoju, Andrei. Uh, Ačiū kolegoms už labai įdomią informaciją. Labai svarbu matyti bendrą praeities veiklos veiklą ir pažvelgti į ateitį. Aš norėčiau pabrėžti, kad sanglodos politika yra palankiai vertinama piliečių. Jeigu paklausime valstybių narių, ką gero atneša ES, tai dažniausiai atsakymas yra bendra rinka ir e, projektai finansuojami iš sanglaudos politikos lėšų. Tačiau kyla abejonių, ar šitas finansavimas ateityje išliks tvarus, kadangi yra tam tikrų skirtumų ir iš šitų prezentacijų, kurios buvo labai kokybiškos, aš supratau, kad tie skirtumai išlieka. Parlamentas, žinoma, labai didelę reikšmę teikia sanglaudos politikai. Tačiau, pavyzdžiui, Prahoje vyko sanglaudos politikos bičiulių konferencija ir 17-18 valstybių atstovai sakė, kad jie pasisako už tvirtą sanglaudos politiką, tačiau kitos valstybės nebūtinai taip entuziastingai vertina, ypač tos, kurios yra pagrindinės mokėtojas ES biudžetą. Iš tikrųjų, iš komisijos mes girdėjome, kad reikalinga sanglodos politika, kuri būtų labai tvirta, tačiau kai kurių direktoratų atstovai vis dėlto leido suprasti, kad sanglos politikos ateitis nėra tokia aiški, galbūt reikės grįžti prie centralizuotai valdomų programų. Iš tikrųjų, reikėtų bendro sprendimo apjungiant įvairias uh, E, finansavimo sistemas, fondus, įtraukiant ir e, investicijas iš privačių e, fondų. Žinoma, reikia turėti ir klimato kaitą omenyje ir tie veiksmai, kurį imamasi regionuose. turėtų tiesiog būti derinami kad būtų galima atsiliepti į tuos bendrus iššūkius. Ir jeigu mes susilpintume sanglodus politiką, įtrauktume naujas prioritetinės finansavimo sritis ir įsteigtume pernam lakopatojimo fondą be papildomų lėšų, tai mes tada ištuštintume dabartinių fondų biudžetą ir ko gero nesugebėtume laiku surasti tų apibendrintų sprendimų. Taigi tokios abejonės man kyla, galbūt galėtumėte e, jas sureaguoti. Ir dar vienas e, komentaras dėl N plus 3. Žinoma, nebejoju, kad N plus 3 e, nesulėtins tų Um, projektų įgyvenimo spartos. Tai mes, kai mes kalbame apie energetikos projektus, tai tikrai reikia suprasti, kad jiems reikia ilgiau laiko, todėl perimas nuo N plus 2 prie N plus 3 reikalinga tam tikra sistema, kuri leis ir ilgiau įgyveninti projektus ir kartu derinti su kita projektų įgyveninimo tvarka. Dėkoju. Ar kas nors dar norėtų žodžio? Nematau pagėdaujančių. Taigi buvo išsakyta įvairiausių komentarų. Dabar aš suteiksiu Jums galimybę atsakyti. Tiesiog norėčiau pri... buvo kalbama apie regionę politiką po 20 metų. Ir apie tai reikia kalbėti dabar. Ir dabar jau reikia pradėti šitą kovą dėl ateities biudžeto Europos uh, E, biudžeto ir dėl biudžeto, kuris bus skirtumas sanglodos politikai. Aš Andrei ir Brait, Jan Olbricht atvyksta į salę ir mes kalbėjome apie tai, kad yra tam tikra tradicinė sanglodos politika ir mes turime kalbėti apie inovatyvę ateities sanglodos politiką. Ta tradicinė sanglaudos politika dabar susiduria su visiškai naujais iššūkiais. Ir Europos komisija pristatė skaičius ir pasakė, kad tarp 14-20 metų įgyvenima programas, kurioms buvo 41,7 milijardai buvo skirti kovom, kovai su klimato kaita. Taiga 87,2 milijardai aplinkai ir 128 mm, aplinkosauginiams projektams. Taigi dabar mes įgyvendiname politiką, kuri iš tikrųjų yra nukreipta į ateitį. Tai yra moderni politika, veiksminga politika ir leidžianti atnešti konkrečių rezultatų. Tai nėra praeities politika. Ir taigi politinė kova, politinė kovoje galime mes pateikti būtent šitos argumentus, kai kalbame apie ateities politiką. Mes visai neseniai Suomijos pirmininkaujanti valstybė pateikė pasiūlymus dėl ES biudžeto ir tai buvo padaryta prieš keletą dienų ir to sprendimo dalis tiesiog tenka parlamento atsakomybė. Aš norėsiu padėkoti parlamentui ir pasidžiaugti, kad jis suformulavo labai aiškę savo poziciją. Tiesiog uh, siekė apginti ES tikro biudžeto e, pasiūlymą. Ir tas pasiūlymas, kurį pateikė Suomija kaip pirmininkaujanti valstybė, tiesiog. E, kas yra? De la Commission van der Leyen. Netitinka tarybos ir e, vadovų tarybos lūkesčių. Ir taigi reikia svarbu, kad e, būtų laikomasi tų e, lūkesčių, kuriuos suformulavo Suomija kaip pirmininkaujantį valstybę. O tai reiškia, kad reikia e, tiesiog mobilizuoti nuosavas lėšas ir ieškoti tinkamos pusiausvėros, kuri yra reikalinga priimant biudžetą. Šiandien vyksta diskusija apie bendrą sprendimų primo procesą ir parlamento įgaliojimus. Parlamento, kuris taip pat turėtų e, lygiaverčiai dalyvauti diskusijose dėl biudžeto ir taip pat dėl sanglodos politikos, kadangi labai svarbu tinkamai įgyveninti ES bendrus tikslus. Ačiū, kad suteikėte man žodį. Atsiprašau, aš šiek tiek pavėlavau, kadangi mes aptarinėjame paskutinį von der Leyen pasiūlymą. Ir norėčiau pasakyti, kad sanglodos politikoje atsirado labai trys svarbus, du svarbus dalykai per tris pasasė dienas. Tai yra Suomijos pasiūlymas, kuris niekam nepriimtinas taryboje. Iš tikrųjų, kai kurioms centrinės ir rytinės e, Europos dalies valstybėms numato šiek tiek daugiau lėšų, tačiau ten sanglaudos politikoje yra pasiūlymas per daug detalus ir ministrai pirmininkai tiesiog bando įsigilinti į šitas detalės, kurios galėtų leisti identifikuoti sanglados politikos lėšomis finansuojamus regionus. Taigi sanglados numatyta yra daugiau, tačiau visiškai nedaug e, gynybai. But, uh, maybe, uh, resent... Bendrai E, apsaugai. Taigi iškyla labai skubus klausimas. Tuo labiau, kad prieš porą valandų von der Leyen e, perinamo laikotarpio e, fondui pasiūlė 1 milijardą 100 milijardų eurų. Todėl reikia klausti komisijos, koks procentas nuo šito 100 milijardų bus paimtas iš sanglaudos politikos. Kaip ten bebūtų, dalis bus paimta. Šita dalis nebus perkelta iš sanglaudos politikos į kitą sritį, bet aš įsivaizduoju, kad dalis sanglaudos politikos dalis bus nukreipta į klimato priemonių finansavimą. Tai reiškia, kad tie pinigai bus paimti iš sanglodos fondų, bet sanglodos politika bus labiau susieta su klimato kaitos e, mažinimo finansavimu. Tiesiog įdomu išgirsti iš komisijos, kiek iš šimto milijardų eurų bus paimta iš, komis, iš sanglodos lėšų. Klausimas yra paprastas ir aišku. Todėl aš dar kartą norėčiau priminti, kad 45 milijardai jau yra numatyti tam tikslu ir tai yra didelių pastangų dėka. Žodis komisija yra, kurie apibendrins diskusijas. Ačiū. Deja, aš negaliu atsakyti į pono Ulbrichto klausimą, nes man reiktų geriau įsigilinti ir daugiau informacijos gauti. Uh, bet aš nemanau, kad šios sumos mobilizavimui reiks apkarpyti sanglos politikos biudžetą. Man atrodo, kad komisija aiškiai sakė ir pasakys, kad teisingos pertvarkos fondas, kurį komisija greitai pasiūlys, bus šalia biudžeto, nebus finansuojamas iš santaupų šis fondas. Ir aš manau, kad komisija čia aiškiai pasisak, pasisakys gal jau per kitą savaitės vadovų tarybą. Ir šimto milijardų eurų ta suma, tai man reiks pačiam išsiaiškinti dar ir kaip ji bus surinkta. Žinau, kad diskutuojama yra su Europos investicijų banku, kur irgi galvojama apie koncesijų finansavimą, koncesinį finansavimą, kitus uh, Nu, kitos naujos idėjos yra aptariamos ir tokiu būdu galbūt bus galima tam tikrus svertus panaudoti ir tada bus galima surinkti tam 100 milijardų eurų, bet aš tik spekuliuoju, čia aš tiksliai nežinau ir nemanau, kad tai bus, tos lėšos bus sukauptos anglos politikos finansavimo sąskaita ir negaliu pasakyti tiksliai, kiek jau į tą skaičių eina, įeina ir būsimos sanglaudos politikos finansavimo priemonės. Dėl Teisingos pertvarkos fondo mes be jokios abejonės norime pateikti protingą pasiūlymą. Ar jam bus pritarta, pažiūrėsime. Bet e, akivaizdu, kaip jūs ir minėjote anksčiau, Teisingos pertvarkos fondas negali būti tokia priemonė, kur būtų užtikrinamas perėjimas prie netaršios energijos. Ir aš manau, kad bus čia tam tikslai pateikti ir kiti pasiūlymai, o finansavimo lėšos, kurios yra reikalingos, yra tokios didžiulės, kad aš nemanau, jog teisingos pertvarkos fondas leis išspręsti šią problemą. Ir manau, kad tai, kaip mes vertiname Teisingos pertvarkos fondą, yra tai, kad ne visi regionai pradeda nuo to paties taško. Daugelis regionų susidurs su dideliais sunkumais. Ir mes dabar galiu pateikti štai ir vieną pavyzdį. Vakarų Makedonija ir Graikija, kur Graikijos vyriausybė įsipareigojo uždaryti lignito kasyklas ir ligni, ligni, lignitu, iš lignito gaminamos, gaminama energija, energijos jėgainės. Tai sudaro 40 procentų regiono BVP, tūkstančiai darbo vietų ir jeigu tai turės įvykti per ateinantį dešimtmetį, tai tada reiks naujos perspektyvos, naujo ekonominio modelio tam regionui, kaip ateityje, tarkim, būtų galima ten sukurti ir užtikrinti ekonominę veiklą bei darbo vietas. Tai mes tą teisingos pertvarkos fondą man, matome štai, kaip tai turėtų padėti išgyventi tą laikotarpį, pertvarkų laikotarpį, pažiūrėjau, darbuotojai neteks darbo, jiems reikia padėti susirasti naują darbą arba, kaip minėjau, bus remiama nauja ekonominė veikla. Ar tai būtų MBI ar kitos įmonės, kad jos galėtų susitvarkyti su žala. Bet tikrai teisingos pertvarkos fondas nebus energetikos ir klimato kaitos finansavimo priemonė. Tam tikslui mes turime kitų priemonių. Dėl N plus 3 ir N plus 2 taisyklės. Mums svarbiausia yra tai, kad per kito programinio laikotarpio pabaigo, pabaigoje mes turėtume N plus 2 taisyklę. Kaip tą, to pasiekti, galima aišku apie tai pasikalbėti, reikia surasti tokį kelią, kuris būtų visiems primtinas. Tačiau mes tikrai norėtumėme grįžti prie N plus 2 sistemos ir norėčiau priminti, kad e, per ankstesnį programinį laikotarpį taikėme N plus 2 taisyklę. Ir niekas nesakė, kad tai kelia problemų. Dabar per šį programinį laikotarpį mes šiek tiek pakeitėme šią taisyklę, ji tok, jau netokia griežta ir gyvendinimo sistema kitokia ir naujos taisyklės, dėl to užtruko viskas, bet tas pasiteisinimas jau nebus primtinas ateityje, nes mes nieko nekeisime jau daugiau. Tiesiog supaprastinsime sistemą, mes sumažinsime procedūrų skaičių, procesų skaičių sumažinsime ir nebus galima teikti, kad mums reikia daugiau laiko, nes mums reikia prisitaikyti prie naujų taisyklių. Ne, naujų taisyklių nebus, jų bus tiesiog mažiau. Tai mes nemanome, kad e, yra argumentų, kodėl mes turėtumėme palikti N plus 3 taisyklės galiojimą laikotarpį po 20 metų. Ir dar e, vienas dalykas. Sutinku su kolega iš Suomijos, kuris sakė, kad mums vis labiau rūpi tai, kad vidiniai skirtumai valstybėse narėse auga. Ir mes matome faktiškai tai visur. Yra keli, kelios metropoliteno zonos, kurios auga, auga labai greitai, nes ten visos inovacijos diegiamos yra universitetai, startuoliai ir tai paveikia visą ekonominį spektrą, visą ekonominę veiklą, yra naujos darbo vietos, kurios ten sukūriamos. Ir matome kitas šalies vietas, kurios daugiausia yra kaimo vietovės, kurios vis labiau atsilieka. Ir tai nėra vien tik europinis reiškinys, mes tą matome visame pasaulyje. Ir kyla klausimas, ką būtų galima padaryti kad bent jau sušvelnintumėme šią problemą, nes man atrodo, kad nėra tinkama tiesiog sakyti, kad nežinome, ką daryti su kitomis šalies, šalies vietomis, paliekame jas likimo valiai. Ne, netaip viskas daroma. Ir čia kyla jau atitinkamas pavojus. Ir kaip tai pasireiškia, pavyzdžiui, ir kai vyksta rinkimai valstybėse narėse, reikia tik tai apsidaryti ir pamatysime. Tai yra piliečiai, kurie jaučiasi palikti, pamiršti, niekam nerūpyje ir panašu, kad jie net negalvoja, kad kokia tai šviesi ateitis jų laukia. Ir mes negalime to palikti taip, kaip yra ir tik tai kalbėti apie kelis tuos polius. Ne, turime surasti sprendimus ir kitoms šalies vietovėms. Bet tie sprendimai neturėtų būti vien tik tai sankdos politikos dalis. Sankdos politikos biudžetas per mažas, kad galėtumėme pasiekti reikšmingų rezultatų daugelie vietų. Mes galime šiek tiek paskatų numatyti, galime paremti, bet galiausiai kur kas daugiau visą tai yra ir mes negalime tikėtis, kad sanglos politika čia staiga suras mums stebuklingų sprendimų. Ir dar dvi trumpos pastabos, pratesiant tai, ką, kas buvo pasakyta konkrečiai. Ponas Bergvist, man atrodo, kelis konkrečius klausimus uždavė. Jis iškėlė abejonės dėl veiklos rezervo 14-20 metais, kaip tas rezervas buvo naudojamas ir kaip jis veikia ir aš galiu tik tai jam pritarti, mes įvertinome tą situaciją, įvertinome sunkumus ir iššūkius, kurių atsirado papildomai, papildoma našta, kokia atsirado per tą laikotarpį ir viską pasvėrėme ir įvertinome, lygindami su ta nauda, kurią galėjo atnešti šis rezervas ir dėl tos priežasties mes nusprendėme nesiūlyti taikyti to rezervo laikotarpį po 20 metų ir matome, kad teisėkuros institucijos kaip ir pritarė mūsų požiūriu. Tai man, mano manimu tai yra puikus pavyzdys, rodantis, kad galima pasimokyti ir per keičiantis laikotarpį kažką pakoreguoti. Dar kitas dalykas susijęs su regionais, kur nėra išvystyto viešojo transporto ir kaip yra, pažiūrėjau, su nutolusiais regionais, pavyzdžiui, Zorų salos ir, ir tai čia būtų vienas pavyzdys, čia vėlgi remiantis ankstesnė patirtimi, mes nesame įsitikinę, kad yra, sukursime pridėtinę vertę, jeigu remsime oro uostų infrastruktūrą iš sąjungos politikos lėšų. Tai yra viena išimčių, kuri įtraukta komisijos į pasiūlymus, tačiau mums reikia labai konkrečių išimčių būtent nutolusiems regionams dėl jų geografinės padėties, dėl to, kad jie susiduria su iššūkiais dėl transporto. Čia reikia tinkamo re, reagavimo, tinkamos reakcijos tokiuose srityse. Ir aš manau, kad tai yra vienas pavyzdžių, kuris rodo, kad kiek sanglaudos ir regionų politiką bandome pritaikyti prie bendro europinio modelio, vis tiek reikia kiek įmanoma pristaikyti prie vietinių regioninių ypatumų. Dėkoju. Ačiū. Prieš baigiant diskusijas, Andrėjui Novakovui dar suteiksiu žodį. Uh, Ačiū, pirmininkė, ponė Fan Bresko. Jeigu pirmininkė von der Leyen prieš pusvalandį paskelbė, kad bus kuriamas teisingos pertvarkos mechanizmas, tai reiškia, kad CPR pakeitimai turi būti užtikrinami. Kiek jūs sieksite tais pakeitimais, ar tie pakeitimai jau parengti, jeigu ne, tai kada juos pristatysite parlamentui? Dėkoju. Ačiū. Mes išklausėme Europos komisijos atstovų pasisakymų. Mes pratesime diskusijas politinių lygmenių su komisijos nare, kuomet ji atvyks, kuomet ji atvyks į mūsų komitetą gan greitai. Taigi norėčiau padėkoti Jums už tikrai labai įdomius pasisakymus ir pristatymus ir tikrai tai praturtino mūsų diskusijas. Ir taip pat mes galėjome aptarti esminius anglos politikos aspektus. Dėkoju, dabar persime prie kito darbo tvarkės klausimo. Tai yra bendrojo komisijos 18 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimu. Biudžeto kontrolės komitetas yra atsakingasis komitetas, o mūsų nuomonės referentė yra ponia Kutajar. Ji yra salėje ir ji dabar pristatys savo nuomonės projektą. Norėčiau priminti, kad pakeitimų pateikimo terminas yra trečiadienis, gruodžio 11 diena, 18 val. vakaro. Prašau. Thank you, Chair. After the exchange of views which we Ačiū pirmininkė, pasikeitę nuomonėmis lapkričio pradžioje. Dabar galime pasidalinti su jumis pačiais svarbiausiais elementais, kuriuos aš norėčiau paliesti savo nuomonės projekte. Deja, tik 1500 žodžių yra mano nuomonėje, toks yra apribojimas, tai negalėjau aptarti visų svarbių elementų. Uh, Visgi aš norėčiau pabrėžti, kad matome, jog fiksuojamos pozityvios tendencijos pastaraisiais metais susijusios su ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda. Audito rūmai dėl šios biudžeto kategorijos įvertinamo 5 procentų klaidų lygį. Tai yra didesnis klaidų lygis, nei buvo numatyta 2017 metų biudžeto E, paklaidų lygis, ten buvo 3 procentai. Ir šiek tiek mažiau nei 16 metų biudžeto klaidų lygis, kur, kur buvo 4,8 procento. Ir savo nuomonės projekte aš taip pat pabrėžiu, kad mes automatiškai neturėtumėme klaidų lygio laikyti sukčiavimo automatiškai. Tačiau vis tiek turime rimtai vertinti situaciją, ypač dėl to, kad ši politikos rytis parodė, kad bent jau 18 metais klaidų lygis viršio vidurkį. Kaip jau buvo paskapta prieš mėnesį, srityse, kur klaidų lygis sumažėjo, dėl to, kad buvo nepatvirtinti tam tikri projektai, 48 procentai visų klaidų. Pažeidimai, e, vidaus rinkos taisyklių pažeidimai 40, 14 procentų, tai, kad trūko esminių patvirtinančių dokumentus, tai čia sudaro 11 procentų visų klaidų. Kaip Kristian Gynėja priminė mums, kai keitėmės nuomonėmis, kartais egzistuoja tokia tendencija valstybėse narėse perdėm reglamentuoti tam tikrus anglodos politikos aspektus. Įgyvendinimas, kaip pabrėžia audito rūmai savo ataskaitoje, gali dėl to būti siejama su klaidomis. Ir aš tik tai norėčiau pabrėžti, kad būtina dar labiau supaprastinti procesus po 20 metų. Aš norėčiau akcentuoti šį elementą ir savo nuomonės projekte aš tai pabrėžiu. Kai kurios nacionalinės tinkamumo taisyklės leistų sumažinti klaidų šaltinius. Ir savo nuomonės projekte aš taip pat pabrėžiau dar vieną svarbų klausimą - įsisavinimo uh, kalbant apie struktūrinius investicinius fondus, mastai ir toliau mažėja. Ir iki 18 metų tik tai 87,3 procento buvo įsisavinta lėšų. Man atrodo, kad turime veiksmingiau spręsti tokio nepakankamo įsisavinimo priežastis ne tik per šį biudžeto įvykdymo procesą, bet ir taip pat vertindami ir kitą daugiametę finansinę sistemą ir programą. Man atrodo, kad nepaisant kritikos dėl taip vadinamų N plus 3 taisyklių ir tai, kad įsiekros sistema buvo patvirtinta vėlokai ir dėl to sanglos politikos lėšos buvo įgyvendintos vėluot, pavėluotai, tai dar viena priežastis, kodėl nebuvo visos lėšos įsisavintos. Ir jos įsavinamos lietai. Aš tikiuosi, kad parlamentas ir taryba sugebės greitai susitarti dėl teisėkuros priemonių, kurios yra reikalingos tam, kad ne, nekartotumėme klaidos dėl vėluojamų lėšų įsisavinimo. Tai, kad Europos lygmenių ir nacionalinių bei regioninių lygmenių yra bendradarbiaujama labai vangiai, tai neleidžia tinkamai visapusiškai įsisavinti lėšų. Dėl to, kad mano tekstas ribotas, aš negalėjau nuomonės projekte paminėti ir dar dviejų svarbių aktualių klausimų. Tai yra nacionalinio audito institucijų darbo ir to, kad labai svarbus svarbios prasmingos veiklos rezultatų vertinimo sistemos. Nepaisant to, kad kelios, kelios praktikos buvo pritaikytos, vis tiek reikia pakoreguoti ir patobulinti situaciją ir geriau stebėti, kaip yra įsisavinamos ES lėšos nacionaliniu regioniniu lygmeniu. Veiklos rodiklių vertinimo elementai yra patys svarbiausi, jeigu norime įvertinti poveikį ir ar buvo pasiektas anglos politikos tikslų. Mums tokie rodikliai reikalingi, jie turi sugebėti mums suteikti reikiamą teisingą aukštos kokybės informaciją ir duomenys. Tai yra pirmasis žingsnis, kurio turime imtis, primdami informuotus sprendimus. Norėčiau visiems padėkoti uždėmesį ir laukiu jūsų pastebėjimų ir galimybės toliau aptarti pakeitimus, kuriuos jūs pateiksite ateinančiamis dienomis. Dėkoju. Labai ačiū už Jūsų pristatymą. Dabar suteiksiu žodį šešėliniam pranešėjai apie pie. Tomas Ačiū. Ačiū pirmininkė, gerbiami kolegos. Norėčiau padėkoti poniai Kutaža pranešėjai už nuomonę. Iš tikrųjų, ji labai turininga, naudinga, joje pateikama pakankamai daug e, faktinės medžiagos. Dėl to, kad tekstas negali būti ilgas, yra dalykų, kurie nepateko į šitą nuomonę, tačiau galėjo būti suformuluoti. per lėtas fondo lėšų įsisavinimas ir nepakankamas lankstumas. Jeigu kalbame apskritai šiame komitete apie supaprastinimą, tai ko gero tai yra mūsų bendras uždavinys, bendras tikslas po dešimtmečių pasiekti konkrečių rezultatų. Supaprastinimas mums yra labai svarbus, tačiau jis nereiškia, kad reikia priimti dar kitokias taisyklės, kurios būtų išman... išman kokios nors išradingesnės, bet kartu ir sudėtingesnės. Kitas dalykas, labai svarbu, kad tos taisyklės būtų tokios, kad būtų įkandamos ir tiems, kurie yra neprofesionalai. Todėl, norint, kad mumis pasitikėtų, tai reikia suformuluoti tinkamai daugiametės finansinės programos pasiūlymus. Ir taryboje kalbama apie supaprastinimą, parlamente taipogi, tačiau labai svarbu, ko nors pasiekti, pasiekto proveržio. O dėl nepakankamai spartaus lėšų įsisavinimo. Tiesiog norėčiau pažvelgti į ateitį. Žinoma, prognozės nėra mano stiprioji e, pusė, tačiau baiminuosi, kad po septynių metų grįšime į tą patį atskaitos tašką. Nežinau, ar aš dar būsiu tuo metu parlamento narys, tačiau esu įsitikinęs, kad uh, vėl įgyvendina, vėl tvirtindami naują daugiametinę programą, diskutuosime dėl jos turinio, po to pereisime prie planavimo etapo valstybėse narės, po to pereisime prie projektų valdymo ir gyveninimo. Aš nemanau, kad po septynių metų situacija pasikeis. nes e, tos lėšos, kurios buvo numatytos prieš dviejus metus, iki šiol dar kai kuriuose valstybėse nėra įsisavintos. Taigi 21 metais prasidės naujas programavimo laikotarpis, o iki 20 metų vidurio reikės suformuoluoti taisyklės. Dabar grįžtų prie lankstumo. Ar taip pat ir šiuo aspektu išsakoma prieštaringų nuomonių. Tiesiog mums tenka kovoti su tarybos prieš priešą, kadangi taryba tampa vis nepaslankesnė ir kiekvienais metais, kai kalbama apie biudžeto įvykdymo patvirtinimą, iškilo tos pačios problemos. Džiaugiuosi, kad ir Janas dalyvauja, kuris yra atsakingas už daugiametės finansinės programos pasiūlymą, kad jis, nors jis yra radikalus, tačiau yra labai supratingas. Ir todėl turėtume pritarti jo pastangos, pastangoms darybų pabaigoje dirbti kuo aktyviau, kuo ryštingiau ir siekti paprastos ir lankščios sistemos. Institucijos turėtų parengti tokią sistemą, kuri neverstų grįžti prie tų pačių problemų praėjus septyniems metams. Ačiū. Dabar Renew frakcija. Šešėlinė pranešėja nurodė, kad negalės dalyvauti, tad ponas Knotek pasisakys Renijų vardu. Ačiū pirmininkė. Ponios ir ponai, noriu atsiprašyti už mūsų šešėlinį pranešėją, kuris negalėjo netikėtai dalyvauti posėdėje, bet norėčiau pateikti jo nuomonę. Ponas gynėja Noriu padėkoti poniai Dujar, kad ji parengė tokį gerą pranešimą. Čia yra kalbama apie padidinimą nuo 3 iki 5 procentų klaidos rodiklio 2018-aisiais. Galvojant apie metinį ataskaitą, yra paminimi pora dalykų. Pirmiausia, tai supaprastinimas. paprastinimas Apie tai kalbėjo ponia Kutar ir ponas Deutsch, todėl aš išsamei apie tai nekalbėsiu, nes e, būčiau tiesiog pakartojęs kai kurios argumentus. O antra, tai yra e, tas sulaikimas mokėjimu. Tai vis dar e, yra taikoma praktika. Šešėlinis pranešėjas mano, kad IKA turėtų parengti specialią ataskaitą tarp mokėjimo vėlavimų ir rezultatų kokybės. Reikia numatyti tam tikras nuobaudas, jeigu vėlavimai yra nepagristi. Tiek kol kas galėčiau pasakyti. Dėkoju. Ačiū. Atrodo, kad daugiau kolegų pasisakyti nenori, jūs galėsite atsiųsti savo nuomonę raštu. Idi irgi nėra atstovų, Mičel nėra. Tai prieš perdudamas žodį pranešėjai, aš norėčiau irgi išsakyti keletą pastabų. Jūs teisingai kalbate apie supaprastinimą. Reikia nepamiršti, kad 2014 metais buvo keičiama sistema, tai buvo praktiškai revoliucija ir naudos gavėjams tai visai nepadėjo panaudoti tų lėšų. Tuo turime nepamiršti, galvodami apie savo kaip bendrų teisėkuros leidėjų vaidmenį. Tai mes tikėjomės, kad komisija numatys tokį reguliavimą, kuris neapvers sistemos aukštinkojomis. Aišku, mums kaip parlamentui kartais irgi trūksta nuoseklumo, galvojant apie tą taikymą. Mes kaip teisėkros lydėjas irgi kartais šiek tiek viską komplikuojame, bet aš tikiuosi, kad per trišalius dialogus mes atsisakysime to, kas yra pertekliniai aspektai ir liksime prie veiksmingiausių, paprasčiausių naudojimo taisyklių, kurios bus naudingos visiems Europos regionams. Dabar vėl suteiksiu žodį pranešėjai, jeigu ji norėtų pasisakyti. Ačiū. Aš labai lauksiu pastabų raštų iš šešėlinių pranešėjų, kurių šiandieną nebuvo. Taip, supaprastinimas yra reikalingas. Aš dar kartą noriu pabrėžti, kad regionų komitetas irgi dirbs toliau, kad būtų užtikrintas didesnis supaprastinimas. Apie jį galvodami mes turime nepamiršti dabartinių taisyklių, to, kaip reikėtų jas pakeisti. Ir aišku, turime pagalvoti apie administracinius pajėgumus. Laukiu tolesnio proceso tęsinio ir tolesnio bendradarbiavimo. Ačiū. Ačiū. Ar komisija norėtų pasisakyti? Ačiū, ponė pirmininkė. Labai trumpai paro pastabų. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjai už tokį išvalgę nuomonę. Negalėčiau kažkam prieštarauti. Mes irgi apgailę staujame, kad e, klaidų koeficientas išaugo palaipsniui, nors e, jis yra mažesnis negu praeitįje. Dar apie supaprastinimą. Kaip jau pabrėžė mano e, direktorius, kalbėdamas ankstesnių klausimų, Vienas iš pagrindinių komisijos tikslų, galvojant apie laikotarpį po 2020-ųjų, vienas iš supaprastinimo tikslų yra štai koks. Labai dažnai yra diskutuojama apie supaprastinimą ir e, dažniausiai siekiant kažką supaprastinti įmamasi pokyčių, bet keičiant taisyklės atsiranda nauja sistema, su kuria kažkas turi susipažinti. Dėl to, galvodami apie laikotarpį po 2020, mes galvojame apie tai, ką galima iš vis išbraukti. Kažką išbraukiant nebelieka būtinybės mokytis naujų dalykų ir taip iš tiesų yra užtikrinamas supaprastinimas. Bet tą mes pritaikėme galvodami apie kontrolės sistemų valdymą, apie atsakingas institucijas. Dėl to, ką sakė ponas Deutsch, kad kila rizika atsidurti toje pačioje situacijoje po septyniarių metų. Aš atkreipiu dėmesį į šį pastabą, aš tikiuosi, kad jūs klystate, na, nepykite. Tai, ką mes numatome laikotarpio pradžioje, pažiūrėjau, paskirtųjų įstaigų atsisakymas, aiškesni dokumentai reiškia, kad pats programavimo laikotarpis, jo pradžia yra greitesnė. Ir kuo daugiau nuveikiama pradžioje, tuo geriau viskas veikia po to. Būtent vėlavimas pradinėme etape sukeldavo kitų problemų. Mes mąstome optimistiškai ir tikime, kad tai, ką pasiūlėme, padės ir spręsti šios problemas. Dėkoju. Ačiū. Primenu, kad pakeitimus galima siūlyti iki trečiadienio gruodžio 11 dienos 6 val. vakaro. Dėkoju pranešėjai, ačiū kolegoms, kurie praturtino diskusijas. Dabar mes jau priartėjome prie posėdžio pabaigos. Aš dabar prašau tų, kurie nedalyvauja koordinatorių posėdėje, tyliai palikti salę ir padaryti tą kiek įmanoma greičiau. Ačiū visiems. Je rappelle cependant que nous nous retrouverons demain matin dès 9h pour les... Rytoj 9 val. mes balsuosime dėl reformų paramos programos ir toliau tęsime savo numatytą darbo atvarkę.